Ačiū, kad suteikėte Eurocontrol ir man kaip Eurocontrol direktoriui galimybę su jumis šiandien aptarti, kokia yra mūsų dabartinė situacija iš mūsų požiūrio taško oro eismo valdymo srityje Europoje. Taip pat, kad galime su jumis kartu aptarti, kokie bus tolesni Eurocontrol pasikeitimai, visa situacija ateityje. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai, kad būtų galima paskui atsakyti ir jūsų klausimus. Eurokontrol labai remia, visuomet labai rėmė Europos bendro dangaus projektą ir iš tikrųjų labai daug dirbome. Um, Ta, dėl to, kad Europos bendras dangus į, į, į, įvyktų, būtų su, sukurtas ir mes suprantame, kad terorizmo valdymo srityje nėra alternatyvos. Ir čia reikia kalbėti ne vien tik tai apie 28 ES valstybės narės, bet apie visas Eurocontrol valstybės narės, kurių skaičius tuoj um, pasieks 40, kai 2015 sausio 1 dar prisijungs ir Gruzija. Pagrindinis Europos bendro dangaus elementas yra. Um, eurokontrolės paskirimas tinklo valdytojų. Mes turėjome galimybę imtis aktyvesnio vaidmens su iniciatyva, sumažinant vėlavimus ir mes matome tikrai pamatuojamus rezultatus šioje srityje. Tai mes taip pat ir sumažiname savo išlaidas labai reikšmingai ir dabar turime galimybę prisidėti mm, prie referencinio laikotarpio 1-2 atlikimo rezultatų siekimo. Tokiu būdu iš tikrųjų bus galima pasiekti tų tikslų, jei visi tą patį darys. Ir čia labai svarbu, kad ir NSP, ir valstybės narės, meteorologijos tarnybos visi, jeigu dirbs kartu, tai iš tikrųjų bus pasiekta tų tikslų. Aš nesakau, kad um, lengva buvo eurokontroliai to pasiekti, bet mes galvojame, kad iš tikrųjų tai yra yra pasiekiama. Tokia mūsų pagrindinė žinia. Bet dabar mes žiūrime, kaip galėtumėm padėti valstybėms narėms ir jų oro navigacijos paslaugų teikėjams sumažinti ir savo išlaidas. Pavyzdžiui, per kai kurių paslaugų centralizavimą region, per kai kurių paslaugų apjungimą regionių lygmenių arba centralizavimą centrinių lygmenių. Aš esu tikras, kad jūs žinote, ką mes rengėme su valstybėmis narėmis, jų um, oro eismo valdymą valdymo mm, tarnybomis, horuostais ir taip toliau. Iš esmės mes žiūrime jį nedidelį skaičių ATM pagaminių paslaugų, iš tikrųjų tik tai devynės, ir mes siūlome būdus, kaip tas paslaugas, tas devynės paslaugas galima dėkti efektyviau ir pigiau, centralizuojant jas bei uh, nebūtinai centralizuojant viską perkeliant į eurokontrolę, o suteikiant paslaugų teikėjams per konkursus. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, naujas Cezar, tai yra naujo bendro Europos dangaus mokslinio tyrimų e, e, centro operacijų Dabartinė e, veiklos koncepcija yra paremta 4D trajektorijomis. Tai reiškia, kad visi skrydžių maršrutai, planai bet kokiu aukščiu bus bet kokiu metu valdoma ir ta informacija bus pasidalėjama su visais. Tai iš tikrųjų yra nepaprastai svarbus elementas, kad yra pasidalėjama ta informacija. Da, ir ta viena paslauga, bendra paslauga bus um, planuoti ir apibriežti visą tą trajektoriją. Tai reiškia, kad informacija bus visiškai um, suderinama ir aiški, e, nuosekli ir bus, aišku, tai ir pigiau ir greičiau padaryti, nei jei būtų tai daroma 40 valstybių narių ar 82 oro eismo valdymo centruose, nes jeigu dar priskaičiuotumėm karinius, toks būtų skaičius. Ir aišku, kad tokiu būdu mes galvojame, kaip optimizuoti visą, visą tą sritį ir labiau um, atsižvelgti aplinkos apsaugos veiklos reikalavimus ir tikrai matome, ką mes esame pasiekę per tuos bendrus tikslus dėl bendro Europos dangaus ir šioje srityje. Ir mes tikrai sutelkėme dėmesį į duomenų um, sritį, nes mes galvojame, kad būtent čia centralizuotas požiūris turi didžiausią poveikį ir visose susitikimuose, diskusijose, seminaruose šią temą, kiek uh, per pastaruosius vienerius metus yra mm, surenkta. Iš tikrųjų, sunku būtų prisiminti bent vieną tokį atvejį, kur e, kažkas būtų mm, užginčęs tai, kad tikrai e, nėra logikos šiai koncepcijai. Ir komisija taip pat labai remia. Ir aš dar sugrįšiu mm, pas juos ir, ir SES2 truputėlį vėliau. Taigi, koks, kokiame mes esame dabar to centralizavimo proceso etape? Mes esame parengę tą koncepciją dėl kiekvieno šitų centralizuotų paslaugų. Surengėme per 20 seminarų su mm, suinteresuotomis šalimis ir visomis tarnybomis. Iš tikrųjų, kiekvieną atskirą kompaniją mes esame nuvykę įvertinę jų išlaidų ir naudos analizę dėl centralizavimo paslaugų ir paskui jie mums pasakė, kad iš tikrųjų mes pernai konservatyviai viską įvertinam ir grįna nauda bus netgi dar didesnė nei tie pusantro iki dviejų milijardų eurų, kiek mes esame maždaug paskaičiavę, koks turėtų būti taupimas per maždaug dešimties metų metų laikotarpį, jeigu būtų centralizuotos paslaugos. Dabar mes konsultuojame su 40 valstybių narių, kad ir jos pritartų dėl tolesnės eigos. Mes taip pat kalbamės ir su komisija. Žiūrime, kokias ES lėšas būtų galima panaudoti tam, kad galėtumėm kaip galima greičiau jau mm, siekti tos naudos, kuri planuojama. Ir dabar, kad viskas būtų aišku, turiu pasakyti, kad mūsų valstybių narių mes paprašėme, kad jos pritartų toliau tęsti centralizuotų paslaugų iniciatyvą, pas pasinaudojus mūsų pačių, tai yra kontrolės biudžetu. Tačiau mūsų ištekliai yra riboti, taigi mm, Reikia nepamiršti, kad mes ir dėl uh, tų um, veiklos rezultatų prisėdame siekimo prorad, proporcingai, taigi prieiktų keliarių metų, kad rezultatus pasiektumėm. Ir, ir tai nėra ideali situacija, todėl mes siekiame ir, ir paramos iš kitur. Kokia bus nauda? Aš jau kalbėjau apie efektyvumą ir čia eina kalba ne vien tik tai apie m, mm, išlaidų uh, efektyvumą. Uh, ekonominį efektyvumą, bet taip pat kalbame ir apie e, veiklos efektyvumą, pajėgumo padidėjimą, saugos padidėjimą. Ir tai tikrai labai gera žinia, nes iš tikrųjų ir tie tikslai yra dabar RP2 baigiami ir NSP. Uh, e, galė, iš, iš, reikė, turės gauti visą pagalbą, kad galėtų pasiekti tų tikslų ir mes galvojame, kad centralizuotos paslaugos tikrai bus naudingas indėlis į infrastruktūrą fragmentuotos infrastruktūros išlaidų mažinimą. E, dėl Cezar, pavyzdžiui, žinau, daug žmonių, ypač oro linijos, nekantriai laukia, kad jau Cezar pradėtų duoti rezultatų po daugelio metų darbo. Ir centralizuotos paslaugos iš tikrųjų dabar Cezar rezultatus jau perkelia į darbą, į realybę ir jeigu mes tikrai sparčiai gyveninsime jos nuosekliai ir, ir, ir darniai, tai tikrai programai tai suteiks, suteiks didelį um, postumį į priekį ir be to tai padėks, padės užtikrinti, kad Cezar ir Europos bendras dangus bendrai apimtų visą Europą, o tai yra nepaprastai svarbu, jeigu mes norime pagerinti veiklos rezultatus. Mes galvojame, kad centralizuotos paslaugos turi apimti visas 40 10 eurokontrolės valstybių narių. Ir tai tikrai atitiktų ir ES kaiminystės, ir aviacijos politiką. Faktiškai mes netgi galvojame plačiau nei Europą. Europos AIS duomenų bazė EAD e jau naudojama tokių valstybių, tikrai labai plačiai Europoje jau ilgą laiką, bet ir net už Europos ribų labai toli, pietų Afrikoje, Naujoje Zelandijoje, tai mes galime eksportuoti savo mm, centralizuotas paslaugas irgi, nes tai didžiulė atsiverianti galimybė ir galima pasinaudoti Europos aukštomis technologijomis ir sukaupta patirtimi visame pasaulyje. Tai reiškia, kad Europa turės tvirtesnės pozicijas pasaulinėje arenoje plėtodama tokias paslaugas. Svarbu paminėti, kad mm, tos idėjos perkeliamos ir į Tartotinės civilinės aviacijos organizacijos e, visą mechanizmą ir tikrai reikėjo įtikinti, kad, rei, kad verta į, įtraukti centralizuotos paslaugos. Bet centralizuotos paslaugos, reikia nepamiršti, dar reiškia ir didesnį skaičių darbo vietų. O darbo vietų tema visuomet yra labai jautri tema ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu iš pat pradžio viską išaiškinti. Mes tikrai negalvojame, jog centralizuotų paslaugų iniciatyva keltų pavojų svarbių darbo vietų išlikimui ATM ar eurokontrolė. Tikrai taip nėra kad dabar yra daug žmonių NSP, e, kurie dirba su tomis paslaugomis ir staiga, kai tik tai centralizuotos paslaugos bus įdėktos, kad jie neteks darbo. Tikrai taip nebus. Kai kurios iš centralizuotų paslaugų iš viso yra naujos. Dauguma iš jų yra labai reikšmingai išplėstos ir visos jos dar labiau padės atlikti e, kontroliuotojų darbą NSP. Ir iš tikrųjų tokiu būdu sukursime daug darbo, naujų darbo vietų ir centralizuotos paslaugos bus valdomos ne euro kontrolės personalo centralizuotai čia Briuselėje, bet bus bet iš tikrųjų kurių mes netgi perdusime dalį iš savo veiklos, kurią dabar atliekame ir valstybių narių NSP yra, turės galimybę dalyvauti konkursuose ir dirbti paneuropinių lygmenių. Paneuropinių tai reiškia eurokontrolė su 40 valstybių narių. Tai turi ir dar tokį šalutinį naudingą poveikį, kad galės valstybių narių tarnybos dirbti ir už savo nacionalinių, ribų, nacionalinių sienų ribų Tai, pas, tai sustiprins bendarbiavimo dvasę siekiant e, Europos bendro dangaus. Ir jau matome dabar didžiu, tam tikrą susi, suinteresuotumą iš ANSP. E, bet turiu pasakyti, kad kai kurie mes nu, labiau entuziastingai nusiteikia, kiti mažiau, kai kas nerimauja dėl kontrolės lygmens, kiek jie išlaikys tos kontrolės, galvojant apie naujas paslaugas. Tai mes dabar dirbame su jais, galvojame, kaip viskas atrodys praktikoje, kaip atrodys visas valdymas, bet bendrai mes sulaukėme labai tvirtos pozityvios reakcijos, taip pat ir iš e, gamybinės pramonės, ir iš karinės kariškių. Žinoma, kad um, oro erdvės naudotojai, tai yra avialinijos, labiausiai yra suinteresuotos to. Jie nori, kad paslaugos būtų darnesnės ir um, ekonominių požiūrį efektyvesnės ir tai yra žingsnis gera kryptimi. Žingsnis, kuris, turi, kuris gali būti žengtas greitai ir koordinuotai visoje Europoje. Kaip aš jau minėjau pačioje pradžioje, Komisija yra labai pozityviai nusiteikusi dėl šios koncepcijos. Iš tikrųjų, jie perėmė tą koncepciją ir įtraukė į SES2 plus pasiūlymą. Tai pažiūrėjai tekstą rasite tą koncepciją. Aš dabar nedalyvauju Dabar neįs, ne, ne, neišplėsiu tų diskusijų dėl to, ar SES 2 e plus um, bus įdėktas ar ne dabartinė forma, bet mes galvojame, kad tikrai centralizuotos paslaugos gali ir turi būti įdėktos, nes jos e, padės sumažinti išlaidos. Tai gali būti tarsi vertinama kaip tas. Mm, aukso viduriukas tarp dabartinės situacijos, kuomet yra didžiulė nacionalinė fragmentacija ir tarp visiško e, paslaugų atsiejimo. Ir Um, centralizuotos paslaugos yra priimtinas ir pragmatiškas kompromisas, kurį galima įgyveninti per pakankamai trumpą laikotarpį. Ir mes galvojame, kad CS2 plus taip pat skatai ir um, tinklo valdytojo vaidmenį. Ir tai yra labai svarbus elementas. Ir aš esu tikras, jog tinklo valdytojo vaidmuo ir toliau plėsis. Um, Tinklo valdytojas turi labai didelį poveikį viso tinklo veikimui, leidžia sumažinti vėlavimus, leidžia užtikrinti, kad orlaivių trajektorijos būtų efektyvesnės, tokiu būdu galima staupyti kūro, sumažinti išlakas ir sutaupyti pinigų. Neseniai atlikome suinteresuotų šalių apklausą ir matome, kad yra labai daug pozityvių komentarų dėl tinklo valdytojo vaidmens išplėtimo. Ir tai reiškia, kad reikės peržiūrėti eurokontrolės vaidmenį, struktūrą ir, tai, ir, ir, ir dėl to mes ir sakėme tą tyrimą ir galvojame, kad ir reguliariai reikia bet kurioje organizacijoje kelti klausimą, ar tikrai gerai siekėme tikslų ir viską darome. Ir kalbame su interesuotomis šalimis, valstybėmis narėmis, su, su, e, su kariškiais, su visais. Ir akivaizdu, kad kadangi esame intervyriausybinė organizacija, aišku, reikia aiškiai pasakyti, ką mes darome dėl mūsų narių ir ką mes turėtumėm daryti. Ir galvojame apie mūsų funkcijas, apie mūsų valdyseną ir galvojame, reikėtų išplėsti mūsų narystę. Pavyzdžiui, anksčiau, buvo, e, e, anksčiau nebuvo labai daug skrydžių virš Europos, o dabar yra skrydžių, kurie tik tai perskrenda Europą ir skrenda į stambiuosius centrus, pavyzdžiui, Persų įlankos valstybės. Ir vertinant iš operacinio požiūrio taško prasminga būtų mūsų tinklus dar geriau sujungti, kad visas tinklas veikia veiktų geriau ir eurokontrolė tada bus dar svarbesnė partneriai Europos Sąjungai ir aišku jums. Ir toks ir yra mūsų tikslas būti naudingiems ir dirbti kartu su interesuotomis šalimis, kaip aš jau sakiau pačioje pradžioje, kad Europos bendras dangus taptų realybę. Ačiū. Pone Brennan, pone Foster, žodis jums, jūs buvote pirmoji vienintelė e, komitet, iš komitetų narių, kai prasidėjo ši diskusija. Pirminkė, aš turėsiu anksti išeiti, ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti dabar. E, noriu padėkoti už tai, kad atėjote į mūsų posėdį, ponė Breneri. Ir manau, kad jūsų pasirinktas laikas, e, pirmininkė, šiam susitikimui yra puikus, nes mes kalbame apie atviro dangaus plus iniciatyvą, taip pat rengėme pranešimą e, parlamento iniciatyvą. Šiuo klausimu reikia pasakyti, kad komisija taip pat labai aktyviai dirbo, e, siekdama, kad valstybės narės taptų aktyvesnės šioje srityje. Mano e, valstybė, ne karalystė, gan aktyviai veikia šio klausimu, nes mano, kad tai yra jai naudinga. Jūs taip pristatėte savo argumentus, kad atrodo, jog e, kad nebūtinai dėl tų iniciatyvų bus prarastos darbo vietos laikui bėgant, bent jau mums, mums taip atrodo, daugelis iš mūsų taip atrodo. Flag iš e, leidinyje kitą savaitę pasirodys straipsnis šią aktualią temą ir šis rytis ir, ir šis projektas, kuris bus pristatomas, yra tikrai svarbus moksliniams tyrimams, nes tai bus didelis apimties projektas. Savo frakcijos vardu noriu padėkoti Jums ir pasakyti, kad e, parlamentas Jūs palaiko. Mūsų pranešėjas šio klausimu, ponas Marinesku, irgi yra šiame posėdėje. Manau, kad turime toliau daryti spaudimą, nes. E, jūsų pristatyti, pristatytos iniciatyvos dėl e, kūro, dėl e, maršrutų keitimo yra tikrai naudingos. <clears throat> Ačiū Jums ir aš tikiuosi netrukus vėl Jūs pamatyti. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponas Marinesku. Ačiū pirmininkė. Pone Brennan, Brennerį, noriu padėkoti Jums už Jūsų prezentaciją. Turiu keletą trumpų klausimų. Dėl centralizuotų paslaugų. Jūs minėjote, kad kai kurie paslaugų tikėjai pritarė tam, kiti ne. Žinau, kad jie bendrai pritarė principui, bet jie nepritarė siūlymui apimti visas paslaugas. Mes e, bandome suskirstyti jas į dvi grupės. E, 5 sutarė dėl vieno paslaugų rinkinio, kiti dėl kito. Manau, jūs patys turite tai nustatyti. Kalbėjote apie e, našų, ekonominį našumą. Manau, kad turite patys e, apie tai su jais pakalbėti. Nes kol kas nėra išanalizuota kaštų ir naudos situacija jūs taip pat sakėte, kad, kad džiaugiatės tuo, jog valdytojoj bus suteiktas svarbesnis vaidmuo SES 2 įgyvendinimo etape. Ką Jūs manote? Ką Jūs manote apie to vieningo Europos dangaus iniciatyvos plus įgyvendinimą? Taip pat, e, kaip, ar manote, kad e, viešoji reglamentavimo institucija turėtų būti nepriklausoma nuo eurokontrolės institucijos? Jun. Labai ačiū, ponas Brenner, už jūsų prezentaciją, sako pane Meisner. Na, atrodo, kad jūs viską nupiešite rožinėmis spalvomis, sakėte, kad valstybės narės daug sutaupys, kad sukursime bendrą europinį dangų, kad uh, E, nebus prarasta ir darbo vietų. Na, tikrai, nežinau, ar e, kiekviena valstybė narė e, turėtų atskirai kontroliuoti oro erdvę ar ne, ar viskas turėtų būti daroma per bendrą europinį dangų. Aš norėčiau Jums pateikti keletą klausimų. Jūs sakėte, kad yra visiškai įmanoma, kad valstybės narės e, e, gaus tam tikras užduotis e, iš JAZA, kuri viską centralizuotai valdys. Tai aš norėčiau pastirauti, pagal kokius kriterijus bus skirstamos užduotis, kas kokią užduotį gaus. Uh, tik tais pasidalinus užduotis e, būtų darbas prasmingas. Taigi vienas klausimas dėl užduočių. Taip pat jūs sakėte, kad nebus prarasta darbo vietų. Atvirkščiai jūs sakėte, kad bus kuriamas naujas darbo vietos, nes bus eksportuojamos e, pažangios technologijos. Bet kalbant apie centralizuotas paslaugas, panašu, kad eurokontrolė tarsi turėtų būti decentralizuota ar turėtų e, pavesti kitiems savo užduotis. Tai aš noriu pastirauti, ką iš čia konkrečiai turėjote omeny. Na ir paskutinis klausimas būtų štai koks. Ar dėl to eurokontrolė taps pigesnė valstybėms narėms? Tai irgi yra labai svarbu. Kai kurios valstybės narės sako, kad eurokontrolė turi labai daug darbuotojų ir ne visą laiką veiksminga. E, veiksmingai veikia, taigi mane domintų e, jūsų nuomonė. Ačiū toliau, ponas Kramer. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti už pasakojimą. Pirmininkė, atleiskite, kad pavėlavau, bet e, turėjau priimti du labai svarbius svečius iš Vokietijos, taigi šiek tiek užtrukau. Norėčiau ir aš Jums pateikti klausimą. Um, kaip Europos parlamentas jums galėtų padėti. Ir dar vienas dalykas. Kas yra tas bendras europinis dangus? Tai yra tik tais sausas įstatymas. Tai yra tik tais sausi įstatymo žodžiai. Ir kaip vis dėlto valstybės narės to įstatymo laikosi. Uh, Kaip aš galiu uh, įtikinti piliečius, kad ir jie turi laikytis uh, įstatymų, jeigu štai valstybės narės teisės aktų nesilaiko? Ponas Kok. Ačiū pirmininkė, ačiū ponas Brenner už prezentaciją. Dėl to bendro europinio dangaus apie tai kalbame ne vienerius metus. Uh, Jūs minėjote, kokių galimybių tai suteikia, kalbėjote ir apie decentralizuotas paslaugas, tačiau vis dėlto aš dar neižvelgiu jokių bendro europinio dangaus privalumų. Kodėl jūs manote, kad toliau neįmanoma dirbti pagal decentralizuotus blokus? Toliau aviacijos kontrolė. Pavyzdžiui, JAV ji yra žymiai veiksmingesnė negu kad Europoje. Ar mes sukūrę bendrą europinę, europinį dangų irgi būsime tokie veiksmingi, ar vis dėlto dar turės būti vykdytos ir kokios kitos pagrindinės sąlygos? Ačiū. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti prieš man pačiam? Pasisakant, ne? E, mano komentarai E, susišaukė su kai kuriais kolegų pastebėjimais, kaip įtikinti valstybės narės, nes tikrai sunku įtikinti valstybės narės imtis veiksmų Europos mastu eismo srityje, galima tai būtų tai suformuluoti. Ypač, kai tai susijęs ne, ne, tiek, ne vien su transportu, bet oro eismo valdymu. Antra, jūs, man atrodo, gana išmoningai išvengianti SES2 vieningo Europos dangaus du iniciatyvos aptarimo, nes nariai e, mūsų, už, mūsų komitetą užplūdo raginimai nepritarti tą tai iniciatyvai, neišskirstyti paslaugų, kalbame apie SES2 plus iniciatyvą. Ir jūs sakėte, kad darbo vietos nebus prarandamos. Man tai um, skamba kaip įdomus teiginys, nes profsąjungos yra visiškai įsitikinę, kad darbo vietos bus prarandamos ir tuomet iškils suvokimo um, įvaizdžio problema. Jūs sakote, kad nebus darbo vietos prarandamos ir kad netgi bus daugiau darbo vietų sukurta. Tačiau jeigu e, darbo vietos bus prarandamos. E, prieš porą savaičių, pavyzdžiui, buvo e, demonstracijos prieš Eurokontrol instituciją. Kaip visą tai vertinti įvaizdžio požiūriu? Cezar, Ses, Ses plus 2 iniciatyvos, ar dėl jų darbo vietos bus prarandama? Žodis jums. Ačiū visiems už, už pateiktus klausimus. Pabandysiu atsakyti juos grupėmis buvo užduotas klausimas apie necentralizuotas paslaugas. Atsiprašau, apie devynės centralizuotas paslaugas ir iš kur ir kaip jos atsirado. Jos visos susijęs su duomenimis, jos nėra centralizuotos oro eismo kontrolierių paslaugos, kai reikia vykti iš A į B. Tai duomenų tiekimas e, į tas vietas, kur dirba oro eismo kontrolė. Mm, su Cezar sistemos plėtojimusi pastebėjome, kad ne visus duomenys reikia apdoroti ir teikti e, oro, oro eismo kontrolės centrams. Tiesiog tuos duomenys renkti regioninių pagrindų ir, ir teikti e, oro kon, eismo kontrolės centrams. E, Taigi tiems oro kontrolės centrams problemų neiškyla, jiems nesvarbu, iš kur tie duomenys yra, svarbiausia, kad tie duomenys būtų patikimi ir aukštos kokybės. To mes ir siekiame. E, paslaugos, kurias teikiame iš tų devinių, ne visapusiškai, bet dalinės paslaugos, šešios paslaugos, apie jas norėčiau pakalbėti ir noriu paaiškinti, kad Eurokontrolė nesirengė kažko atimti iš ANSPS ir mes e, pasirinkę tas paslaugas, pavyzdžiui, e, akcentavome dažnių koordinavimą, e, taip pat signalus, žinias, kur, kur, kur, kurias lėktuvai siunčia į žemę, taip pat su aeronautika susijusi, susijusias paslaugas. E, Taigi mes teikėme tas šešis paslaugų rinkinius, dvi iš devinių paslaugų yra teikiamos tų ASNP. Ir vieną paslaugą teikia bendrai Eurokontrolė ir ANSP mes vienyje, mes teikiame Eurokontrolė teikia tas paslaugas bendrai ir aš tikiuosi, kad tai naudinga naudotojams. Profsąjungos su mumis aktyviai bendradarbiavo ir noriu pasakyti, kad jos labai nesidžiugia, kai mes visų pirmą kartą, kai susipažino su mūsų pasiūlymu, bet mes paaiškiname, kad jei nedarysime jokių žingsnių ir E, jeigu nesiūlysime jokių paslaugų, niekas nesikeis. Ir jie pare, jos pareiškia, kad šešios paslaugos jie, jiems nėra nelabai patinkantis sprendimas ir kad jie galėtų patys teikti tas paslaugas, bet mes pareiškėme, kad um, mes tai darysime. Ir pono Marinesku, atsakydamas į pono Marinesku klausimą, na taip, turiu patvirtinti, kad kai kurie ANSP norėtų, kad viskas priklausytų jų kompetencijai ir kad jie, mes ne, ne, neteiktume tų paslaugų, kurias teikiame. Mes turėtume tai įvertinti ir, ir parengti galimybių studiją, išsiaiškinti, ar, tų, ar tos dvi, pa, tas dvi paslaugas teikti apsimoka. Čia nekalbu apie tai, kad iš kažkur atsirastų kažkas, E, reikia, kad būtų noras valia bendradarbiauti, kad tas paslaugas teiktume. E, viena iš paslaugų rada, dalymasis radaro duomenimis. E, Europai dar to stinga, kuomet viena šalis dalysi tais duomenimis su kitomis šalimis. Mes Eurokontrolėje siūlome tas duomenis e, telkti vienoje ba, duomenų bazėje. CBA. Buvo užduotas klausimas apie tai. E, to, to, to segmento kaina nuo 150 ties iki 200 milijonų eurų per metus. Paskui mūsų paprašė įvertinti, ar tai yra tikrai Iš viso pusantro milijardo mūsų paklausė, ar tikrai tie, visą tai tiek kainuoja. Mes pasitelk, pasisamdėme kam įmonę, kuri parengė apžvalgą ir e, išnagrinėjo situaciją ir prie išvados, kad tie duomenys teikiami yra labai konservatyvus. Ir, e, bet, bet tai nėra argumentas ar, ar duomenys, kuriuos gauni, už kuriuos sumoki šim pusantro milijardo eurų, ar tai yra patrauklus variantas dešimties metų laikotarpiu. Mes nenorėjome cituoti jokių dirbtinių labai didelių skaičių įmonė, kuri atliko analizę, pareiškė, kad tie duomenys yra patikimi ir kad jie yra pakankamai realistiški. Paskui šalis pareiškė, kad jos nori pasitelkti savo finansų ekspertus ir išsiaiškinti, ką eurokontrolė nuveikė ir taip pat pasitelkti išorės auditą. Ir tuomet visi priejo išvados, kad, kad tie skaičiai, tie duomenys teikiami iš tikrųjų yra realistiški ir kad, kad jie visiems tinka. ANSP sakė, kad jie negali gauti visos info, naujausios informacijos ir domenų. Ir čia iškilo problemų, nes jeigu pasiūlytumėte tiems rinkos dalyviams pirkti tas paslaugas rinkoje, iš tikrųjų tai, tai nėra mm, e, pasite, įmanomas sprendimas, nes konkurencijos čia nėra. Ar eurokontrolė e, pabrango, jos egzistavimas pabrango, ne, mes tiesiog pergyvename e, labai sudėtingą laikotarpį, per keletą metų nuo 2,5 tūkstančių darbuotojų, mūsų darbuotojų skaičius sumažėjo iki 2 tūkstančių, tai buvo labai sudėtingas laikotarpis, tačiau tai buvo parengiamasis darbas tam, kad galėtumėme pasiekti mūsų veiklai, įgyvendinti mūsų veiklai keliamus kriterijus. Galime dabar sumažinti e, mokestį, kurį moka paslaugų naudotojas už mūsų paslaugas. Ir manau, kad tai turi būti susiję su mūsų teikiamu pasiūlymu ir iš tikrųjų mes visiškai nesiekime kažkaip tai pro kitus kanalus, prieš pakalinės duris e, įgyti daugiau galių tinklo e, valdytojo e, idėja yra tikrai gera, ten dalyvauja visi susiję, visos susijusios šalis, e, karinės rytis, oro uostai, ANSP, galime įtraukti ir tinklo valdytoje ir taip pasiūlyti centralizuotų paslaugų paketą. Valstybės narės tokią idėją palaiko, jos mano, kad e, už šią veiklą, šią veiklą turėtų prižiūrėti ir kontroliuoti tikrai tą sritį išmanantys specialistai. Ir todėl mes nuo pat pradžių siūlėme išplėtoti tinklo valdytojo instituciją e, reglamentuojančią gyvendinimo taisyklę. PRB. Ar reikia išorės kontrolės, kalbant apie euro kontrolės instituciją. E, mus kontroliuoja komisija, mes visiškai neturime jokios įtakos PRB. Tai yra savarankiškai renkami asmenys ir mes nedalyvaujame tame e, atrankos procese. Mes e, teikiame duomenis. E, E, mes e, teikiame visas paslaugas tos PRB institucijos veiklai. Mes neprimame sprendimų, bet mes tuos duomenis teikiame ir PRC Ir mm, teigiame tuos duomenys ne tik 28 ES narėms, bet ir 40 eurokontrolės institucijos narių. Ir manau, kad tokiu būdu mes galime eiti mūsų veiklos e, kokybės įvertinimo. Galime taip įvertinti mūsų veiklos kokybę. Ir jeigu vėl pasisukame į euro kontrolę ir klausime, kas teikia papildomas paslaugas, ar tos dvi grupės PRB ir PRC nueitų skirtingomis kryptimis, tikriausiai vis tiek abiejose institucijose dirbtų tie patys asmenys atstovaujantis tas pačias šalis. Nemanau, kad reikėtų toliau skaldyti institucijas. Kalbant apie tai, kad reikia kad apie tai, ar reikia siekti papildom, reikia siekti daugiau nepriklausomybės, savarankiškumo, mes tikrai nedarome jokios įtakos PRB ir PRC ką valstybės narės sako vertindamos šį pasiūlymą. Aš turėjau galimybę dalyvauti Vilniuje įvykusioje konferencijoje ir ten buvo labai akcentuojama SES 2 plus iniciatyva, bet didelė dauguma dalyvių pareiškė, kad jie yra pasirengę eiti link rinkos, kur būtų ANF rinkos remimo paslaugos E, tai buvo pasakyta prieš kurį laiką Vilniuje, bet aš tikiuosi, kad tai jie dar nepamiršo to, ką jie kalbėjo toje konferencijoje. Dėl JAF Europos mes e, bandome atlikti palyginamąją analizę, tą daro peržiūros valdyba, mes palaikome šią veiklą ir iš tikrųjų JAV teikia kokybiškus duomenys 50 procentų pigiau nei mes tuo teikiame Europoje. Kodėl taip yra, mes tai, tą situaciją analizuojame. Jie tiesiog teikia duomenys pagal kitokį formatą ir, ir pas mus dirba kitoks darbuotojų skaičius. J Jie turi vieną FAA, o pas mus yra 40 pavyzdžių. Ir mes bandome išsiaiškinti, kaip galėtume konkurencingesni. Vienintelė sritis, kurią e, man, matome, kurią reikia akcentuoti, tai e, technol, plėtoti technologijas, tas technologijas, kurių JAF neturi. Ir esame įsitikinę, kad tai turėtų pasiteisinti. E, pasinaudojame Europos duomenų baz... suteikėme galimybę Europos duomenų bazę naudoti e, Pietričių Azijos valstybėms. E, kol kas paslaugų teikėjai dirba nacionaliniu pagrindu ir daugybė tų nacionalinių paslaugų teikėjų norėtų peržengti e, e, šalies ribas, tačiau jie to negali padaryti, nes egzistuoja kaimynas šalia, kuris teikia tokias pas paslaugas tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai. Todėl mes siūlysime parlamentui e, ATM ne, ne, paslaugų rinkos kūrimą. Kalba apie euroismo valdymą. Ir tikimės, kad pavyks pas, e, užmėgsti bendradarbiavimą su ne ES šalių e, struktūromis ANSP e, e ir kad mes e, teiksime paslaugas ne tik 28 ES narėms. Ir tai tikrai sustiprintų Europą ir jos balsas būtų labiau girdimas pasaulyje. Atsiprašau, jei aš suklaidinau ką nors ar uh, E, darbo vietų aspektas, kaip mes to pasiekėme. Žinoma, profsąjungos visada įtarė, kad darbo vietos bus prarandamos. Kodėl e, nebus prarastos darbo vietos, jeigu mes teiksime tas paslaugas, kurias siūlome? Nes mes pas, pasirinkome tas devines paslaugas, e, kurias teikdami, kurias atrinkdami atlikome vertinimą kiekvienos konkrečios paslaugos atveju, koks bus toks paslaugos socialinis poveikis ir paaiškėjo, kad jokio poveikio nebus. Jeigu bus sektoriaus e, paslaugų atskirimas, tuomet gali būti prarandamos darbo vietos valstybėse narėse, bet pagal mūsų patiktą pasiūlymą darbo vietos nenukentės, nes mes nenorime patys savo kenkti ir būtent todėl išsirinkome tas konkrečias paslaugas. Labai ačiū, ponas Brenneri, už jūsų pranešimą. Ačiū už tai, kad atsakėte į klausimus. Esu tikras, kad uh, E, e, dar jūs pamatysime arba kad jūs pamatys kita parlamento kadencija. Taigi, ačiū Jums, linkime sėkmės ir valstybėms narėms. E, valstybės narės niekada nieko nedaro. Jeigu jūs jas priversite kažką tai daryti, tai ko gero būsite geresnis žmogus negu kad mes. Na bet ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Okay, we can have a table change up the top here. Štai dabar pasikeis svečiai vietomis, ateis į priekį kiti asmenys. So, next item is to carry on the report by... Kągi, eikime prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis su transeuropinio transporto tinklo koordinatoriais. Čia jau gal elkimės šiek tiek disciplinuočiau negu kad vakar. Kiekvienam koordinatoriui siūlau pasisakyti maždaug septynias minutės. Ir visų pirma suteiksiu žodį ponui Belaš, Jis atsakingas už 17 projektą e, koordinavimą, tai yra projektas e, Paryžius, Strasburgas, Štutgartas, Viena, Bratislava. Taigi, prašom. Piteris, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Gerbėmiems komiteto nariams galiu pasakyti, kad 17 prioritetinio uh, 17 e, e, prioritetinis e, projektas praeisiais metais pasiekė pažangos. Jau buvo nutesta 600 km geležinkelio, kai kur tas geležinkelis buvo atnaujintas, lyginant situaciją su anksčiau. Dar vyksta darbai 450 km ruožė ir yra apie porą šimtų kilometrų, kur būklė tokia pati kaip 2004 metais. Noriu Jums pateikti pavyzdžių. Pavyzdžiui, e, Prancūzijoje yra Saverna tunelis ir vasario mėnesį ten buvo žengtas e, rimtas e, žingsnis atkar, atkarpoje ties Budrekor. Toliau Vokietija ir e, apylinkės aplink e, e, Müncheno oro uostą. Ir 2018 metais Vokietijoje bus padaryta nemažai pažangos. Toliau Milgov Salzburg, rytinė jungtis. Galėčiau jums pateikti ir kitokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, E, Vyna, e, vienos e, ruožas, ten, kur bus galima važiuoti greičiau, dėl to sumažės 17 minučių kelionės trukmė. Aišku, kaip visą laiką kilo šiokių tokių problemų, vyko diskusijos dėl kaštų padidėjimo Vendlingen Ulm ruožė dar liko neišspręstų klausimų susijusių su Štutgartu ir taip pat, pavyzdžiui, dėl Slovakijos. Čia šiek tiek vėluojama tiesti jungti su viena, bet e, panašu, kad e, transporto ministerija e, deda daug pastangų, kad kad būtų vykdomas planas. Taigi, galiu pasakyti, kad 17 prioritetinis projektas įgyvendinamas, pasiekta pažanga, mano kadencija artėjo link pabaigos. Aš su šio projektu dirbu nuo 2005 metų, esu sukaupęs šiek tiek patirties. Uh, kaip yra koordinuojami e, šio projekto darbai. Ir dabar esu su jumis e, pasirengęs pasidalinti savo patirtimi, bet vis dėlto, kadangi turime nedaug laiko, aš išsakysiu tik keletą pastabų. Labai svarbu, kad tokie projektai viršytų nacionalinės sienas, kad būtų apjungiamos keletos trans transporto rušių ir kad uh, E, gyventinant tokius projektus būtų užtikrintas ryšys ir su kitais planais. Pavyzdžiui, kad e, būtų. Pervažos jungtis. Kad būtų ir pervažos, ir jungtis. Taigi, tikrai e, neturime pamiršti ir tai, kad mums reikia visuomenės paramos. Mes visą laiką turime bendrauti su visuomenė, jiems aiškinti, kokie svarbus šie projektai reikia e, ir diskutuoti su žmonėmis. Ir dar beje reikia pasakyti, kad labai sparčiai keičiasi valstybių narių vyriausybės ir e, vietinės administracijos. Dėl to atsiranda įvairių problemų. Ir pavyzdžiui, Kalbant apie bendravimą su visuomenė, tai tikrai man labai padėjo vairios organizacijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, pavyzdžiui, kaip Association TGV Est Prancūzijoje arba Magistralė Fur Europa, tai yra Vokietijos asociacija. Šios asociacijos man tikrai labai padėjo. Toliau. Dėl įvairių demokra demokratinių pokyčių. Uh, ES valstybėse narėse. Na, čia galiu pasidžiaugti tuo, kad man e, išreiškia paramą ES institucijos, pavyzdžiui, parlamentas, kad techninę paramą teikia Europos komisija. Aš paprašysiu ir kitos e, Europos parlamento kadencijos paramos, nes iš tikrųjų mes dabar periname į kitą aukštesnį planavimo lygį, nes kalbama apie keletą transporto rušių ir jų apjungimą. E, Iš tikrųjų nebuvo taip paprasta sujungti geležinkelių kelias valstybės narės įgyvendinant geležinkelio projektą ir iš tikrųjų viskas bus e, dar sudėtingiau, kai reikės kalbėti apie keletą transporto rušių apjungimą, ypač turint omeny tai, kad neturėsime pakankamai finansavimo e, iš daugiametės finansinės programos, bet mums reikės vis dėlto ir didelės politinės paramos. Labai ačiū, Piteri. Ačiū už tai, kad neviršėte e, jums skirto laiko. Tai yra pirmas atvejis, kai koordinatorius taip pasielgė. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams, kad buvo išvardintas kalbėtojų sąrašas. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ačiū, sako pane Gurmai. Na, ko gero, neatsitiktinai, kad ponas Balaš nevirti, neviršijo uh, jam skirto kalbėjimo laiko. Jis dirbo ir Vengrijos universitetuose, ir e, kitur, ir jis tikrai e, žino, e, kaip reikia išreikšti pagarbą Europos parlamento nariams. Tikrai labai norėčiau, kad jūs ir tikrai, aišku, būtų labai gerai, jeigu ir toliau eitumėte šias pareigas, bet džiaugiuosi tuo, kad jūs galėsite būti Vengrijos ministru. Iš tikrųjų, šis projektas mums e, yra labai svarbus, ypač jungti su Bratislava. Man atrodo, kad tikrai dirbate su puikia komanda ir e, pateikėte puikią ataskaitą apie nuveiktus darbus. Mano klausimas būtų štai koks. Ką jūs galėtumėte patarti jūsų pasiekėjui? ką jis galėtų nuveikti su jūsų komanda. Man atrodo, kad iš tikrųjų dabar susidurėme su krize ir krize visą laiką yra tam tikras iššūkis, kai, kai galime situaciją pakeisti. E, mano šeimoje yra geležinkelininkų, taigi man šis projektas labai aktuolus. E, baigdama noriu padėkoti už e, jūsų užsidegimą. Ir žinau, kad jūs paliekate šias pareigas, tikiuosi, kad ir po jūsų, jūsų komanda dirbs tinkamai. Ponas Kramer, labai ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti už jūsų pasisakymą. Ponas Baraš, mes jau kurį laiką bendradarbiaujame. Aš norėčiau Jums pateikti klausimą dėl geležinkelio ruožo Štutgarte. E, ir dažnai sakoma, kad tai vis dėlto yra nacionalinis projektas ir nėra lėšų. Na, o štai dabar komisija kaip ir užsiminė, kad uh, bus lėšų geležinkeliams. Bet vėlgi sakome, kad Štutgarto projektas ne visai atitinka europinės normas, nes geležinkelis bus šiek tiek pasviręs. Kaip Jūs manote, ar tas projektas vis tiek bus patvirtintas, ar bus gautas finansavimas? Dar vienas klausimas. Vedlingin Ulma. 3 milijardai. Uh, E, ir tiek tas ruožas gali kainuoti du kartus daugiau negu kad e, planuota prieš tai. Kodėl buvo nutarta e, tiesti tą naują ruožą? Ogi todėl, kad buvo ketinta gabenti krovinius nuo Paryžiaus iki Bratislavos, bet mano paminėtas ruožas netinka kroviniams gabenti. Bet sakoma, kad tas Paryžiaus Bratislavos ruožas atsipirktų tik tada, jeigu jo būtų galima e, gabenti krovinis. Ką Jūs apie tai manote? Na, o e, ruožas su viena. Skirtingai negu kad Štutgart atveju, aš čia projektu džiaugiuosi ir noriu pateikti klausimą. E, buvo teirautasi, koks ruožas driektųsi per vienos oro uostą link Bratislavos. Ar bus, e, dar noriu pasiteirauti, ar bus ir tiesioginis ryšys tarp geležinkelio stoties ir oro uosto. Aš tikrai tikiuosi, kad bus teigiamai atsakyta šį klausimą. Ačiū, pane Maisner. Ačiū. E, ponas Baleš, aš taip pat norėčiau Jums padėkoti už pasisakymą. E, mano klausimas bus trumpas ir paprastas. Mes jau sakėme, kad Europa ne tik būtų pradėtos statybos, bet kad jos būtų ir pabaigtos e, šis jūsų kuruojamas projektas turėtų būti e, įgyvendintas iki 2020 metų. Kaip Jūs manote, ar pavyks laikytis tos datos 2020 metų? Toliau dėl tarp valstybinių jungčių. Na, ne visą laiką valstybės narės nori už tokias jungtis mokėti. Dar e, yra keletas jungčių, pavyzdžiui, prie Strasburgo ir prie Bratislavos, taip pat jungti su Slovakija. Ar yra užtikrinta, kad valstybės narės prisidės prie, prie finansavimo ir ar šios jungti, šių jungčių statyba nežlugs dėl finansavimo iš valstybių narių trūkumo? Ačiū, panas Balaš. Darf ich mit den äh, zwei. Äh Ačiū. Ar galėčiau uh, pradėti nuo paskutiniųjų klausimų. Visų pirma, juos norėčiau atsakyti. Visų pirma, geležinkelio statis Štutgarte. Koordinatoriai teikia pasiūlymus. Na, o paskui yra priimami sprendimai. Tuos sprendimus priema Europos komisija ar valstybės narės. Na ir galiausiai, man atrodo, kad buvo rastas geras sprendimas na, jis nebuvo. Jis tai buvo toks sprendimas, kuris e, e, padėjo nutiesti visą tą geležinkelio liniją. Dabar dėl e, veiksmingumo. Vyko diskusijos. Buvo kalbėta apie dvigubą veiksmingumą, aš dėl to turiu abejonių. Tikrai turiu abejonių. Uh, Bet vis dėlto prisimenu Štutgarto instituto atliktus tyrimus arba studiją. Ir tie e, tyrimai rodo, kad pajėgumai padidėtų 13 procentų. Taigi, man atrodo, kad kalbama apie metodologijos klausimą, kaip galima vertinti pajėgumą, uh, kiek tie pajėgumai padidės. Aš pats esu labai suinteresuotas e, tolimesnė įvykio eiga, nors jau asmeniškai ir nebusiu už tai atsakingas. Toliau. Vendlingel Ulm. Be krovinių pervežimo E, ši e, linija nebūtų tokia vertinga, kaip kad jeigu jie būtų pervežami kroviniai. Kalbant apie e, Reino Dunojaus įvairių transporto rušių multimodalinę liniją, tai tikrai Europos komisija tam ketina skirti daug dėmesio. Mes norėtumėm, kad šią liniją būtų pervažami ir kroviniai. Toliau dėl vienas taip, Aš stebiu, kaip e, yra plėtojama geležinkelio stotis dėl dviejų kaimininių šalių. Slovakija kol kas dar nepriemė galutinio sprendimo dėl tos linijos. Tas sprendimas dar nepriimtas. Anksčiau buvo kalbama apie įvairius variantus ir labai tikėtina, kad bus pasirinktas šiaurinis variantas. Bet, kaip jau sakiau, Kol kas mes dar laukiame, kol bus baigti strateginiai tyrimai Slovakijoje. Aš apie tai kalbėjau su dabartiniu Slovakijos transporto ministru. Na, paskui bus galutinai nuspręsta, ar bus tiesiamas tas tunelis po Dunojumi ar ne. Aš tikiuosi, kad ne. Aš tikiuosi, kad bus nutiesta uh, automagistralė. Uh, siekiant užtikrinti jungti e, su Bratislava, taip pat ir tarp dviejų um, geležinkelio stočių bei Šverino ir Bratislavos oro uostų. Ką pavyks nuveikti iki 2020 metų ir ko nepavyks? Na, ne nuo 2005 metų savo archyvose aš laikau e, labai svarbų dokumentą, kurį yra pasirašę keturi transporto ministrai. Na ir tame dokumente yra nurodyta 2016 metai kaip tikslinė data. Buvo tikėtasi, kad iki 2016 metų bus pabaigta visa linija. Taigi, įgyvendinant ilgalaikius projektus, kartais e, taip svajojama. Na, bet iš tikrųjų ne kiekvieną svajonę galima paversti realybę. Mes visą liniją padaliname į 22 sekcijas ir E, esame numatę tikslinės datas kiekviena iš tų 22 sekcijų. Aš tikiuosi, kad iki 2020 metų e, bus sukurta didžioji linijos dalis. Tikrai to labai tikiuosi. Toliau dėl tarp valstybinių sekcijų. Na, čia galbūt Europos Sąjunga galėtų padėti. Geras pavyzdys yra tiltas Kėlė mieste Ir jeigu ir ES būtų labiau motivuota, tai manau, kad mes galėtumėm labiau padrasinti ir kitas, ir, ir dvi valstybės narės tiesti tiltą. Apie Bratislavą jau kalbėjau. Čia nėra jokių politinių interesų. Tiksliau, nėra jokių finansinių problemų, bet problemų kyla dėl techninių sprendimų, dėl techninės pusės. Na, o dabar grįšiu prie pirmo klausimo. Advice. Ponios Gurmai, ačiū už mm, tą klausimą dėl patarimų tam, kas perims šį postą. 17 prioritetinis projektas um, turės būti integruojamas į multimodalinį Reino Dunojaus um, projektą visą tą regioną nuo Strasbūro iki Jodosios jūros, kad nebūtų vien tik ta viena tiesi linija, bet ir visas paketas linijų ir senos valstybės narės, pavyzdžiui, Vokietija, Austrija, Austrija būtų įtrauktos, bet ir e, santykinai naujų valstybių daugelis mm, e, Čekija, Rumunija, Bulgarija, Rumunija. tai yra vidurio Europa, visa ta dalis iki naujųjų rinkų, tai įstojimui, stojimo siekiančių valstybių prie Jodosios jūros. Aišku, kad koordinatoriui labai sunku dirbti dėl savo valstybės, taigi aš pasiūlysiu savo paslaugas kitur, bet aš norėčiau tiesiog perduoti tris pagrindinės žinias, tokias patirimus iš savo skauptos patirties. Pirma, išanalizuoti alternatyvas. Vienas iš mano giliausių įspūdžių buvo toks su visa pagarba subsidarumo principui ir sprendimų prieimimą. Aš visų pirma nuvykau iš Stuttgarto 2005 metais ir uh, iš tikrųjų pamačiau visą tą įspūding, įspūdingą planą, kaip ketinama viską pakeisti aplink senąją geležinkelio stotį ir aš uždaviau labai techninio pobūdžio klausimą kolegoms Vokietijoje. O kokias alternatyvas apsvarstėte? Ir tai gavau atsakymą. Kainė alternatyvin, jokių alternatyvų. Gerai turėjau sutikti su tokiu atsakymu, tačiau politikoje, kaip ir techninė, techninėse srityse, visuomet yra alternatyvų, bent viena alternatyva, kartais ir daugiau. Taip, Aš niekada neslėpiau tokios pozicijos ir kartoju tai dabar mm, labai e, plačiai ir įdomiai auditorijai. Ir mano pirma žinia, ponia e, Gurmai, noriu pasakyti taip, žiūrėti alternatyvas kiekvienu atveju. Toliau, antras dalykas yra žiūrėti į e, samatas, į išlaidų samatas. Aš ne vien tik tai apie Štutgartą čia kalbu jau ir Niekur kaina su laiku nemažėja, išlaidos paskaičiuotos niekada nemažėja, visada didėja su laiku. Tai vienas dalykas. O antras dalykas yra, kur visuomenės palaikymas gali pasikeisti. Yra tam tikras e, momentas, kur niekad nežinai kada ir kaip, kaip su Štutgardo buvo, pavyzdžiui, virš 5 milijardų eurų žmonės pasakė, ne, ne, tik ne tokią kainą. Tai mano antras toks patarimas. Ir trečias patarimas būtų nuolat vertinti riziką, taip pat ir visuomenės palaikymą. Niekada netikėkit, kad jau viskas gerai, saugiai galite dirbti. Kiekvienais metais reikia tikrintis, ar tikrai viskas yra gerai. Ir tai pasakytina, manau, apie visus koridorius. Ačiū. Much, Labai ačiū, Banebalas. Ačiū už jūsų darbą ir dabar paprašysiu ponose čia ateiti į prezidiumą. Uh, the... Panas Seči yra vienas iš TNT koordinatorių atsakingas už trečią ir devintą prioritetinius projektus, kur yra ir iš, vienas iš mūsų mm, mylimų projektų, figūrė Perpignon, mm, ta jungtis. Atsiprašau, taip, trečias ir devynioliktas projektai, bet tikrai Perpignon vis tiek yra, taigi mūsų ta labai mėgstama dalis. Čia, mieste, čia. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi galimybę e, dalyvauti jūsų komiteto posėdyje e, šiuo dar ankstyvų laikotarpiu, bet manau, kad tai yra gerai, nes mes galime aptarti padėtį, išsiaiškinti, kokie klausimai yra neišspręsti ir susitarti, dėl kokių pagrindų toliau sieksime pažangos. Ir žinoma, tai yra ypatinga proga, nes e, nustos galioti dabartinis požiūris, kurio pagrindu buvo atrinkti ten transeuropiniai tinklai ir bus e, priimti sprendimai dėl naujų koridorių, naujų maršrutų, kuriuos patvirtinote prieš keletą taisyk, dienų ir mes esame visi jums dėkingi už jūsų dėmesį šiam klausimui ir už sieki nuolatos tobulinti. Um, tobulėti šioje srityje, siekti pažangos. Todėl pabandysiu pateikti jums trumpą pristatymą, e, parodysiu porą skaidrių Pristatysiu, kur esame, kokios problemos yra aktualiausios. Po to esu pasirengęs išklausyti jūsų e, prioritetinis prioritek, prioritetas, atsižau, prioritetinis projektas numeris 3. Tai yra segmentas einantis per Ispaniją, Prancūzija, prasidedantis Portugalijoje ir 19 prioritetinis projektas, kuris užtikrins e, jungtis ir saveikumą e, e, pirienų pusę, pir, pirienuose. Ir ž, taip pat matote, pirienų regionas pažymėtas rodiklėmis Čia yra 16 prioritetinis projektas, kuris dada link Ispanijos pietų ir mes pasirinkę šių projektų plėtojimą bandome pasiruošti mm, kitiems projektams ateityje. O tai šis skaidrė atspindi svarbiausią pasiektą pažangą. Turas, Turo Bordo greitaeigis, greitaeigė atkarpa, o, po, o už po to eina baskų uh, segmentas ir mane, aš neseniai ten lankiausi ir man tikrai daro paž... įspūdį tai, kiek pažangos ten padaryta. Než... Aišku, dar problemų yra. Toliau Estremadūra ir Kastilija. Ir ten, kaip matote, pavaizduota skaidrėje, jau yra atkarpa, kur neužtikrintas ryšys. Dabar periname į kitą pusę. Nim Montpellier ir Perpinjanas ir Tarag, uh, Barcelona Figueros ir tarp, tarp valstybių ta pasienio, zon, pasienio zonoje atkarpa veikia jau, per, per, per, per sieną atkarpa funkcionuoja, ji jau veikia prieš, kel, pradėjo veikti prieš keletą metų. Mes norėjome, kad ši jungtis būtų užbaigta ir šimtų procentų pradėtų veikti, kad greitai įgis traukinys galėtų e, vykti į Barceloną ir kad kiti kad iš Barcelonos būtų susiekimas kitomis priemonėmis, bet tai kol kas yra sunkumas, kurį bandome gal norėčiau aptarti dabar trečiąjį prioritetinį projektą. Kaip geriausiai sutvarkyti krovinių transportą link Atlanto vandenyno šioj, e, šiame segmente. Pavyzdžiui, Portugalija, Portugalijos uostai bei Ispanijos dalis, kur ir, kurioje yra uostai Atlanto vandenino pakrantėje, kaip e, panaudoti juos mūsų tikslam. Dar viena svarbis rytis. Evorakaja segmentas, čia dar trūksta, čia dar neužbaigta atkarpa. kalbėjome apie 2014-2020 sanglaudos politikos planus, ten yra neblogų siūlymų ir sprendimas beveik surastas, tačiau tikros pažangos dar reikia laukti. ir kalbame apie e, veiksmingą funkcionuojantį funkcionuojančią jungti tarp Ispanijos ir Portugalijos ir kaip tą darbą užbaigti iki 2015 pabaigos. Kitas dalykas e, - viduržėmio jūros koridorius. Čia vyksta, vyksta aktyvus darbas E, mums reikia įveikti figueras tarpeklį ir e, Ir čia dar yra nemažai, nemažai spręstinų problemų. Taigi reikia spręsti saveikumo stygių viduržėmio jūros uh, regione. Montpellier per piano atkarpoje jį pažymėta žalia. Nes čia dar negalima panaudoti nutiesto tunelio ir taip pat uh, visų kelių vedančių nuo Barcelonos į Prancūzijos pusę. Norėčiau At Atlanto koridorius pažymėtas geltonai, o Atlanto koridorius žaliai šiame žemėlapyje. Jūs tikriausiai puikiai pažįstate, e, esate puikiai susipažinę su visomis, e, su visais šiai, šių projektų ypatumais. Ir trečiasis bei devinioliktasis prioritetiniai projektai bus visiškai integruoti į du koridorius. Tai, kaip matote, atkarpa tarp Madrido ir Agezėras ir paskui e, ta atkarpa veda link Viduržėmio jūros. Viduržėmio jūros koridorius bus svarbiausias e, pietų vakarų koridorius e, e, vakarų Europoje ir jis skirsis su šiaurės pietų koridoriumi. E, Reino Alpių, Baltijos, Adrijos, bei taip pat rytų viduržėmio jūros koridorius. Taigi jis vaidins svarbu vaidmenį susėdamas pietų Europą su, uh, su mūsų artimąją kaiminystę. Atlanto koridorius e, sies pietų pietinę Europą nuo, nuo Aldžezyras iki, iki Havro. Ir taip pat norėčiau paminėti 17-ąjį prioritetinį koridorių, apie kurį kalbėjo ponas Balaš. Atkarpa tarp Paryžiaus, Strasbūro, vedanti į Vokietiją. Pagrindinis komponentas čia bus jūrų komponentas, jūrų keliai, vid, vidaus upių laivybos keliai ir tai tikrai bus daugiarūšio transporto koridorius. Tikriausiai toje galiu ir baigti, ponė pirmininkė. Jūsų pastebėjimai tikrai aktualesni ir be to jūs visi turite mano ataskaitą raštu. Ačiū ponė Ajala Sender, paskui ponas Rykė. digamos, e, tai la... Ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponui Sekiai už tai, kad taip e, aiškiai kalbėjo. Ačiū už tai, kad e, patikėte savo išvadas. Aš taip pat e, laukiu, kada nauji koridoriai bus įtraukti į visą tinklą. Taigi, iš tikrųjų, e, jūs paminėjote svarbių elementų ir e, manau, kad tikrai vertėtų pasigilinti tai, ką jūs pasakėte. Mes suprantame, kad gyventinant šį projektą dar yra likę problemų. Norėčiau pateikti klausimą. Visų pirma, dėl viduržėmio jūros koridoriaus. Jūs labai aiškiai pasakėte, kad e, yra problema nuo Montpellier iki Bonos ir iki Lisabonas. Ir ko gero e, problema ir išliks. Mes e, apie tai jau esame kalbėję. E, E, taip pat ir apie nacionalinius planus iš Prancūzijos pusės yra e, numatyti tam tikri nacionaliniai planai su laiko datomis ir man atrodo, kad kils e, problemų ne tik techninių aspektų dėl vėžės pločio, bet ir dėl laiko terminų, nes gali skirtis europiniai laiko terminai nuo nacionalinių laiko terminų. Toliau Barcelona, Valencija. Uh, ar tą ruožą galėsime išlaikyti ir nutiesti dar ir trečią liniją, kuri taip pat yra labai svarbi. Ir taip pat e, mane domintų, kas yra planuojama žvelgiant į ateitį. Dėl Atlanto linijos, tai aš galėčiau pritarti tam, ką jūs pasakėte. Aš irgi manau, kad Čia yra svarbus ir finansavimo klausimai. Dėl Portugalijos pasakysiu štai ką. Ar netrūksta jungties tarp Lisabonos ir Madrido? Ir kalbant apie Salamanką, irgi norėčiau sužinoti, koks bus ryšys su Salamanka. Norėčiau pateikti ir dar vieną klausimą. dėl kito posėdžio su koordinatoriais. Kada jis bus, kada galėsime pakalbėti ir apie reglamentą? Ačiū, pirmininkė, noriu užduoti du klausimus. Pirmas klausimas, um, pratęsiu tai, ką Inės pasakė. Na, ar turite kokių prognozių, sakykime taip, dėl Perpiniano Montpellier? vis tik čia yra tam tikrų problemų. Uh, ir prie Nymės, Montpellier, ten tas apvažiavimas. Ir toliau antras klausimas, prognozė dėl um, Bordo, Bajung ir Baskų krašto. Turite kokių galimybių um, aptarti tos klausimus, gal turite kokių minčių um, dėl to Bordo Tulūza, Bordo Ispanija, kuri alternatyva būtų pasirinkta, nes čia panašu, kad nacionaliniai planai skiriasi nuo europinių koridorių planų. Tai ar turit kokių minčių, kaip bus suderinti tie dalykai ir kaip bus tas Bordo Bajon e, Baskų krašto ta, ta atkarpa ir kaip Bordo Tolūs, kokie čia perspektyvos. Pone Bilbao. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ponui Sekiai už jo paaiškinimus. Dėkoju už jo ataskaitą ir norėčiau sutelti dėmesį į konkretų dalyką, ką jis paminėjo ir savo ataskaitoje. Tai yra Atlanto ašis. Jūsų ataskaitoje kalbate apie politinius elementus, Ispanijos institucijų požiūrį ir santykius su Prancūzijos valdžia. Uh, Mm, mes esame aiškiai išsakę savo poreikius šioje srityje ir labai svarbu, kad tai, kas yra daroma dėl Atlanto, šis realiai taptų realybė, tu visos tos jungtis su Prancūzija. Iš jūsų kontaktų su vairiomis valdžios institucijomis uh, Ką Jūs galėtumėte pasakyti, kokie sprendimai galėtų būti pritaikyti artimiausiais keliais laikotarpiais, nes iš tikrųjų Ispanijos valdžia nepateikia jokių normalių atsakymų, nei dėl tvarkarašio, kada ta atkarpa galėtų būti užbaigta, nei dėl biudžeto, kaip įvertintumėm, tai nepanašu, kad iš Ispanijos valdžios būtų net koks tai rimtesnis ryštas tą atkarpą iš viso tiesti. Toliau jei žiūrėtumėm į diagramą, kur dvi sienos ten tos atkarpos raudonai atrodo prancūzijos institucijos panašu neatsižvelgia į tuos prioritetus, kuriuos mes patvirtinome, pavyzdžiui, kad ir praeitą savaitę plenarinėje sesijoje. Ką galėtumėt jūs padaryti tuo klausimu? Uh, ką galėtumėt padaryti, dirbdamas su prancūzų valdžia, su nacionalinė valdžia, kad įtikintumėt jos, kad realiai reikia dirbti kartu, viską derinant su Europos prioritetais ir Europos projektais. Ir reikia pana, iš tikrųjų atsisakyti tų sienų, kurias dar tu žmonės lyg ir vis dar jų laikosi. Pana Sekė, Dėl to, ką pasakė pane Bilbao, iš tikrųjų panašu, kad yra atotrukis tarp to, ką mano institucijos ir nacionalinės valstybės. Pavyzdžiui, Prancūzija dėl e, koridorių. Ar tai yra rimta problema? Kiek jinai rimta? Aš tai pavyzdžiui labai džiaugiuosi, kad nuo Figueras galima keliauti iki Perpinių. Fantastika. Uh, Bet jeigu nebūtų nutiestas Montpellier per Pignon ruožas, tai visa ta jungtis neteks, netektų prasmės. Aš esu tikrai esu labai susižavėjęs nuostabiu per Pignon miestu. Pana Seki, labai ačiū už visus klausimus. Leiskite man pradėti nuo pastarojo, kurį pateikė ir kiti gerbėmieji nariai Bet noriu uh, išsakyti trumpą, bet svarbę pastabėlę. Visiškai pritariu poniai Bilbao dėl europinių lėšų naudojimo, ypač dėl paskatų. Primti vienokį ar kitokį sprendimą. Mes norėtumėm tokio sprendimo, kuris atitiktų ES interesus ir turėtų pridėtinę vertę, atneštų papildomos naudos Toliau. Dėl Perpignon Figueres e, linijos. Na, čia esminė problema yra saveikumas Prancūzijoje, ypač ties Perpignon Montpellier ruožu. Yra problemų ir prireiks laiko toms problemams išspręsti. Bet e, Čia galbūt būtų galima rasti pereinamą laikotarpio sprendimą. Prancūzija ir Ispanija dirba, ieško sprendimo. Na ir šiek tiek esu nusiminęs, e, kad turiu prisipažinti, kad nelabai įsivaizduoju, kadagi galų gale bus galima e, pradėti tiekti nuolatinės paslaugas, kad žmonėms nereikės perlipti iš vieno traukinio į kitą. Buvo pažadėta viena data, paskui jinai buvo atšaukta, paskui vėl buvo pažadėta kita data. Italijos geležinkelių spaudos agentūra ehm, minėjo E, gruodžio 15, bet paskui kitos valstybės, pažiūrėjau, Ispanija pasakė, na mes tai apie tai iš viso nieko nežinom. Tikrai manau, kad ko gero reikės e, pasistengti labiau, didesnį daryti spaudimą tokioms situacijoms. Uh, Na, iš tikrųjų, ateityje gali tokių situacijų būti ir daugiau. Tikrai labai sunku susitaikyti su tuo, kad į šios projektus yra investuojama tiek daug lėšų. Yra įtraukiamas ir privatus sektorius. Na, ir privatus sektorius tiesiog rizikuoja, kad susidurs su rimtomis problemomis, jeigu e, visas e, projektas nebus įgyventinamas pagal planą. Na, o be finansinės pusės. Kaip žinia, lėšų visą laiką trūksta. Mes visą laiką siekiame užmėgsti partnerystę tarp viešo ir privataus sektoriaus. Bet e, iš tikrųjų, kai yra įgyvendinamas svarbus prioritetinis projektas, mes darome viską, ką tik galime, tam, kad jis būtų įgyvendintas kiek įmanoma geriau. Įsivaizduokime, kad e, panašiai situacija susiklosto su. Mm E, tur Bordo linija. Na tikrai net nenorėčiau įsivaizduoti, kas galėtų atsitikti. Na, mes dar viską peržiūrėsime ir pasižiūrėsime, ar įmanoma daryti didesnį spaudimą e, tam, dėl tam tikrų geležinkelio ruožų tam tikroms vyriausybėms. Na, o dabar norėčiau pereiti prie kitų klausimų, kurie man buvo pateikti. Visų pirma, dėl centrinio, centrinės jungties. Ko gero, nelabai e, galima įsivaizduoti, kad viskas bus baigta iki 2030-ųjų, ko gero reikėtų galvoti apie 2050 metus. Iš tikrųjų reikia e, pasistengti veiksmingiau panaudoti lėšas negu kad likščiol. Aišku, esame suinteresuoti, kad viskas būtų baigta laiku, bet kalbame apie skirtingas datas, kai kas bus baigta e, po dešimties metų, kai kas po dvidešimt, kai kurios darbus turės perimti būsimos kartos. Na, o dabar norėčiau persikelti į kitą pusę. Į at, ties Atlanto ašimi. Čia norėčiau atsakyti į ponios Bilbao klausimus. Galiu išsakyti savo nuomonę apie tai, ką daro Prancūzijos vyriausybė Komision Mobility 21 padarė tam tikras išvadas dėl greitųjų traukinių projekto Prancūzijoje. Kalbant apie jungti tarp Bordo ir Ispanijos ir taip pat ryšį su Tulūze, link viduržėmio jūros regiono. E, šią liniją komentavo ministras Kuvie. Jis e, pasakė už tai, kad projektas būtų ir toliau įgyvendinamas, galbūt jį reikėtų, jo gyvendinimą reikėtų šiek tiek sulėtinti dėl finansinių uh, sunkumų. Šiuo metu dirbama ties Bordo ruožų. Prancūzijos vyriausybė paskelbė, kad ji per ateinančius du, du, trejus metus, na tiksliau iki 2019 metų darys viską, kad būtų e, įgyvendintas ERTMS visoje Prancūzijos teritorijoje. Uh, Na, o kalbant apie e, ryšį tarp dviejų šių linijų, tai taip yra problemų, bet savo paskutinio vizito metu man abi dvi pusės, mane abi dvi pusės patikino, kad problemos jau suprastos, kad bus rastos, rasti sprendimai. Iki 2018 metų bus baigtas e, Baskų krašto tinklas. Ir tikrai band, bus bandoma veiksmingiau apvažiuoti San Sebastian. Ir tikrai tikimasi, kad naujas tinklas bus pradėtas eksploatuoti iki 2018. Dabar dėl uh, e, spuščių arba susigrūdimo. Šiuo metu labai apkrauti sausumos keliai. Ir tai akivaizdus ženklas, kad yra būtina ieškoti alternatyvų, o tiksliau, kad būtų veiksmingai kroviniai pervežiami geležinkeliu, tuomet e, sausumos keliai patirtų mažesnės apkrovas. Manau, kad jau atsakiau daugelį klausimų. Na ir gerbiamas pirmininkė, jeigu leistumėte, dar tarsi keletą paskutinių žodžių. Dabar dėl vyriausybių prisimtų įsipareigojimų, dėl trečiojo prioritetinio projekto, kurį gyvendina Prancūzija ir e, Ispanija taip pat ir Portugalija. Visiškai neseniai buvo pasirašyta įsipareigojimų deklaracija dėl Atlanto koridoriaus. Trys ministrai arba valstybės sekretoriai tokią deklaraciją pasirašė. Taigi buvo pasirašyta deklaracija ir tokiu būdu vyriausybės prisėmė įsipareigojimų. Na ir štai mano paskutinė pastaba. Taip, tikrai, be jokių abejonių, finansinių problemų yra. Ir kadangi prasideda naujas etapas, mes pasistengsime ir toliau išlaikyti savo įsipareigojimus, stengsime kuo e, geriau suprasti problemų finansinę pusę ir galvoti apie tai, kaip būtų geriau e, panaudoti prioritetinius projektus, e, kaip būtų galima pasinaudoti naujais instrumentais, galbūt kils kažkokių tai naujų idėjų. Ir be abejo, mes e, tikrai norėtumėm, kad dar šiais metais vyktų diskusijos su kai, kuriomis, kai kurių šalių vyriausybėmis, privačiu sektoriumi E, Prancūzijoje, kitose šalise. Mes ir toliau taip elgsimės tam, kad būtų galima rasti um, sprendimą dėl finansinių problemų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pona Seki. Dabar žodį suteiksiu ponui Bink. Brinkhorst. Mes vėluojame, todėl prašysiu jūsų kalbėti kiek įmanoma glausčiau. Karlai, žodis tau. E, nariai labiau laikosi e, kalbėjimo pasisakymo laiko disciplinos nei koordinatoriai kalbėdamas apie RTMS, noriu pasakyti, kad aš jaučiuosi geriau, kalbėdamas šiais metais, nei jaučiausi praėjusiais metais, pasiekėme neblogos pažangos ir trečiasis e, bazinis projektas jau buvo užbaigtas 2012-aisiais. Kiti svarbus postumiai šioje situacijoje yra sprendimas, kurį priėmė Vokietija. Dabar ir jau Vokietija yra įsitikinusi, kad RTMS yra mm, signalizavimo ir greičių kontrolės sistemos ateitis Europoje. Kiti koordinatoriai apie tai kalbėjo, bet aš, ir aš norėčiau pakalbėti apie saveikumą ir kad reikia tenkinti kelias sąlygas. Visų pirma, pašalinti infrastruktūroje egzistuojančius spūsčių punktus, e, įdėkti ERTMS standartus ir suderinti nacionalinės taisyklės, saugumo užtikrinimo taisyklės. Aš rengiuosi laikyti mano pasisakymui e, skirto laiko. Pristatysiu pagrindinius e, mūsų numatytų veiksmų e, aspektus, planus galbūt reiktų neminėti to paties trumpinio ERTMS, o kalbėti daugiau apie mūsų darbą saveikumo srityje. Reikia pasiekti, kad mūsų sistemos būtų saveikios. Ir vertinant tai iš standartų požiūrio taško, reikia sistemą modernizuoti, nes ji tampa vis labiau apsunkinta ir vis, labiau, vis sunkiau tampa ją uh, e, tikrinti. Ypač akcentuosime tarp valstybinius punktus. Jeigu kiekvieną tarp valstybinį valstybių sienų kirtimo punktą laikysime projektu, tai sakyčiau, kad yra dešimt projektų, kuriuos galime išspręsti. Jeigu kalbame apie geležinkelius, mm, apie geležinkelių transportą, nacionalinio saugumo e, užtikrinimo institucijas, Tai tuomet būsime, jeigu dešimtų projektų e, įgyventinime, būtume išsprendę 80 procentų saveikumo problemų, kurios šiandien dar išlieka. Kitas dalykas, kuriam skirsime dėmesį, ERTMS stiprinimas. Pradžioje buvo parengtas Europos dislokavimo planas ir žinome, kad kai kurios valstybės vėluoja Mes žinome, kokių priemonių iniciatyvų galime imtis, kad paspartintumėm Europos e, geležinkelių e, tinklo plėtimą. Taip pat norėčiau akcentuoti Baseline 3 sistemą, kuri yra labai e, moderni, e, Ir kai tik tai Europos geležinkelių agentūra užbaigs jos kūrimą, mes tikrai galiu pažadėti, kad labai supaprastės sistemos valdymas. Norėčiau taip pat kreiptis į parlamentą, kad daugiau dėmesio skirtų Europos geležinkelių agentūrai ketvirtajame geležinkelių pakete. Tai labai svarbu tam, kad užtikrintumėme RTMS įgyvendinimą ir kad saveikumo programa e, būtų įgyvendinta taip, kaip turi būti įgyvendinta. Toliau, e, komunikavimo sistema, kaip žinote, RTMS sistema apima e, signalizavimo sistemą bei komunikavimo sistemą. Ji taps visiškai e, pasenusi ir mes norime ją reorganizuoti remdamės vienu principu, kad tos vis, abi sistemos reik, turi būti atskirtos. Ir komunikavimo sistema taps e, baseline 3 sistema. Toliau. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ši sistema, kurią išplėtojome, pasaulyje vis dažniau minima kaip e, viena iš pažangiausių e, greičio kontrolės ir signalizavimo sistemų. Turime daryti spaudimą sistemai, e, jos operatoriams, kad ji būtų kiek įmanoma plačiau įdėkta ir pripažinta pasaulyje. Tai labai svarbu Europai lyderiavimo požiūrį. Ir pirmininkė, jeigu visa tai būtų patvirtinta, tai ir būtų mūsų kitų metų programa. Ir manau, kad tai prisidėtų prie saveikumo tikslo sėkimo. Ir šiandien, jeigu ką norėčiau pasakyti ir akcentuoti, tai, kad saveikumas yra svarbiausias mūsų prioritetas. Ačiū. Toliau, ponė Ajala Sender, prašau. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Vink už tokią aiškę prezentaciją ir už tai, kad labai tiksliai e, apibrėžė problemas. Kaip žinote, mes nagrinėjame geležinkelių paketą, sprendžiame savykumo klausimą ir taip pat susidurėme su nemažomis problemomis. Jūs teisingai pastebėjote, kad, e, pavyzdžiui, sunku įtikinti kai kurias valstybės, kad kai kurie sprendimai pasiteisina Europos lygmenių. Ir iš tikrųjų jūsų siūlymų mes e, norime, kad infrastruktūra būtų atitinkamai pritaikyta. Na, viskas nėra taip paprasta. Jūs siūlote lokomotyvus aprūpinti baseline 3 sistema, o lokomotyvų gamintojai sako, kad tai kainuos jiems daugiau. Ką, ką mes galėtume jiems pasakyti, kaip mes galėtume sureaguoti į jų tokius teiginius. Ačiū, ponė Bilbao. Ačiū už pateiktus paaiškinimus. Manau, kad mes labai aktyviai dirbame šioje srityje. Žinote, kaip, viskas, kaip vyksta darbas dėl šio pasiūlymų rinkinio ir balsavimo. Uh, O kalbant apie saveikumą, mes nepamiršame numatytų terminų, ieškome kompromisų, bandome pasiekti susitarimo. Noriu paklausti, kokia yra jūsų nuomonė dėl Europos geležinkelio agentūros vaidmens ir kaip ji saveikaus su nacionalinėmis agentūromis. Ar jūs manote, kad ji turėtų būti E, daugiau galių reikia sutikti, reikia paskelbti kažkokį pereinamą į laikotarpį ir kokį vaidmenį nacionalinės agentūros turėtų vaidinti jūsų nuomonę, kad būtų įdėkta ši naujoji sistema. Reikia e, žengti tam tikrus žingsnius, kurie dar nebuvo žengti. Pone Maisner. Ačiū. Turiu trumpą klausimėlį. Tikrai Labai džiaugiuosi, kad jūs sakėte, kad TMS, ETMS daugiau nebėra problema Vokietijoje. Likščiol e, tai buvo tikrai labai kritikuojama. Aš noriu pasteriauti, ar Vokietijoje ETMS tikrai buvo jau ši problema išspręsta, ar yra kokios e, kitose šalise panašių problemų. Panas Rikė. Ačiū pirmininkė. Vienas klausimas. Uh, Norėčiau paprašyti pono Vinko plačiau papasakoti mm, apie tos sunkumus dėl e, pereimo nuo ETS komunikavimo sistemos. Jūs minėjote, kad reikia mm, truputį bandyti toliau nužengti toje srityje, tai gal galėtumėt plačiau apie tai papasakoti, kokie čia sunkumai yra toje srityje. Thank you very much. And just briefly from, from me, it's... Ačiū ir trumpai nuo manęs. Prisimenu senas juodas dienas, kuomet bandoma buvo įtikinti valstybės narės, kad RTMS reikia įdėkti. Aš atsimenu um, ponios Maisner. Um, pastebėjimus, kad dabar Vokietija mato žalę jau signalą, ne raudoną dėl RTMS, bet dar vis tiek sudėtinga kai kuriuose valstybėse narėse paskatinti tą skatinimą pozityvesnį dėl RTMS. Aš kalbu apie savo valstybę ir būtent norėčiau pasteirauti plačiau apie situaciją Junktinėje karalystėje dėl RTMS. Ir dabar galiausiai dėl ketvirto geležinkelių paketo, man atrodo, mes uh, puikiai suprantame, kaip svarbu yra užtikrinti tuos techninius elementus, na, tas atramas ketvirtajam geležinkelių paketui ir kai kas iš mūsų, manau, atsimina, kad tai yra vienas iš svarbiausių elementų ketvirtajame geležinkelių pakete, jeigu norime ištikrinti saveikumą. Taigi, Karlai, dabar žodis jums. Uh, Pasistengsiu atsakyti užduotus klausimus visų pirma dėl lokomotyvų aprūpinimo baseline 3 Aš mm, galvoju, kad mm, siekiant, kai galima labiau standartizuoti baseline 3 mm, lokomotyvose, turėtumėm efektyvesnę sistemą ir netokią brangę sistemą. Žinau, kad yra tam tikrų problemų, ypač Ispanijoje, kadangi jūs turite baseline 2, kas ten bebūtų. Tai mums reikia dabar išsiaiškinti, jeigu bus priimtas sprendimas dėl baseline 3 įdėgymo lokomotyvose, tai reikėtų dar galvoti, kaip būtų tas perėjimas užtikrintas nuo esamos sistemos prie baseline 3. Vienintelis dalykas, ką galiu pasakyti, tai kad būtų didžiulis pranašumas, jeigu galėtumėm patobulinti dabar lokomotyvų e, vidaus įrangą, e, perinant prie baseline 3, nes tikrai tai būtų puikia sistema ir užtikrintų saveikumą. Aišku, jūs dirbate dabar su infrastruktūra baseline 2 iš esmės Ispanijai mm, ir baseline 3 infrastruktūra dar būtų, tai planas kol kas dar nėra visiškai užfiksuotas, bet yra yra planų, yra minčių, yra svarstoma, ar tai būtų įmanoma ir jeigu tai būtų įmanoma, iš tikrųjų tai būtų naudinga visiems ir geležinkeliams ir e, NSA ir kitiems. Dabar dėl um, Europos geležinkelio agentūros ir nacionalinio agentūrų vaidmens. Manau, kad e, įvertinus tai, kas yra ketvirtajame geležinkelių pakete ir kas yra pateikta jums e, pritarimui, uh, Man atrodo, kad turime gerus principus, tačiau problema bus tokia išsiaiškinti, kokios yra nacionalinių agentūrų, e, kokie bus vaidmenys ir koks bus Europos geležinkelių agentūros vaidmuo. Tikrai negalime taip galvoti, kad Europos geležinkelių agentūra bus atsakinga už Europinės patvirtinimo procedūras kiekvienoje valstybėje narėje, nes tikrai turi būti tam tikras papildomumas užtikrintas tarp nacionalinių geležinkelių agentūrų ir Europos geležinkelių agentūros. Ir irgi kitame geležinkelių pakete yra tai pasiūlyta, kad iš tikrųjų turi būti apibriešta įgaliojimai, kaip kas turi būti padaryta ir mm, Europos geležinkelio agentūros įgaliojimai būtų būtent apibriežti, kaip tai daryti. O paskui jau nacionalinės agentūros atitinkamai turėtų įgaliojimus įgyveninti. Tai būtų galima tokiu būdu sudėlioti tas, tas įgaliojimus pamažinti galbūt e, nacionalinių agentūrų įgaliojimus, kiek taip sustiprinti Europos geležinkelio agentūros įgaliojimus. Bet reikėtų žiūrėti, kaip tai padaryti. Dabar klausimas dėl kitų valstybių. Aš turiu pasakyti, kad labai džiaugiausi Vokietijos e, sprendimais. Ir visus kontaktus, kuriuos palaikiau su Vokietija, tikrai e, visi jie buvo pozityvus. Uh, jie sutiko ka, dėl prioritetų, dėl koridorių, ypač dėl tų, mm, kurie mums rūpi, galvojant apie europinius projektus. E, iš Rotterdamo į Vokietiją, toliau, e, tai jie pritarė tokiam prioritetui, tai aš neturiu kom skūstis, e, galvojant apie Vokietijos požiūrį. Priešingai, uh, Didesnė problema galbūt yra jau, kai mm, reikia e, detaliau viską diskutuoti ir aš manau, kad e, prancū... glaudesni ryšiai su Prancūzijos ministerija paspartintų visą eigą, nes turiu pripažinti, kad yra tam tikrų problemų, neslepiu to. Uh, kai norim įtikinti Prancūzijos valdžią judėti į priekį su tokia programa, kokia yra numatyta iš tikrųjų dislokavimo plane. Ir visi tie terminai, kurie yra numatyti, tai manau, kad bus pagrindinė ta, ta, tie pagrindiniai klausimai, kuriuos mes turėsime dabar su su to šalies valdžia aptarti. Dėl Junktinės karalystės turiu pasakyti, kad tikrai santykiai yra atviri, skaidrus, uh, kaip visada, Junktinė karalystė turi savo poziciją, savo nuomonę, bet bet kokiu atveju bent jau egzistuoja dialogas ir nėra rimtesnių problemų, galvojant apie tų klausimų aptarimą su Junktinės karalystės valdžia. Bet ar yra Junktinė karalystė bent, ko, bent kiek RTMS įdėkta, teirausiai pirmininkas? Taip, taip, bet reikia pradėti nuo kažko. Pavyzdžiui, E, kur yra greitųjų linijų pratesimai, yra RTMS, yra stambiausių projektų, aš taip, taip. Aš tikrai esu optimistiškai nusiteikęs dėl darbų šios rytie. Dabar dėl komunikavimo, ką, man, ką panas reikėtų klausė. Problema yra tokia. RTMS yra ETSM ir GSMR e, bendras paketas. GSMR yra būtent geležinkeliam e, parengta sistema. Mes suprantame, kad galvojant apie domenų perdavimą, kurio reikės ateityje, tai reikės galvoti ne vien tik tai apie RTMS sistemą, bet plačiau apie duomenų perdavimą kur reikės tikrai didesnio efektyvumo geležinkeliuose palyginti su automobilių keliais. Ir ta sistema iš tikrųjų turėtų būti didesnė, platesnė, galvojant apie duomenų perdavimų pajėgumus. Ir čia mes turime apsispręsti, kokios komunikavimo sistemos turėtų būti naudojamos. Aišku, lengviausias būdas, mano manimu, būtų mm, susitarti, naudoti visuotinės e, univers... E, telekomunikacijų sistemas 3G, 4G ar kažką tai tokio. Ir dabar jau mes pradėjome analizuoti tas galimybės ir man reikia dėl tvarkarašio galiu pasakyti, pagal mūsų planas iki 2016 metų apsispręsti, pasiūlyti, kokio tipo komunikavimo sistemas reikėtų naudoti, kad paskui galėtumėm pasiruošti perėjimui nuo dabartinių sistemų su GSMR prie naujųjų sistemų ir gal 2022-2023 metais mes jau galbūt būtumėm pasirengę įdėkti naujasias komunikavimo sistemas, ryšių sistemas. Bet e, kol kas tai dar yra vykstančios studijos dalis. Ačiū, ponai Vink. Dar vienas žodis, gerai. Like thank... Dar norėčiau padėkoti e, Vokietijai ir komisijai už paramą šiam projektui. Nes e, iš tikrųjų dažnai atrodė tai kaip Lochneso pabaisa, bet e, dabar panašu, kad viskas vyksta gerai ir mes labai pozityviai, optimistiškai esame nusiteikę, kad viskas veiks ir tai bus tikrai labai efektyvi europinė sistema, kurią bus galima pasikliauti ir manau, kad e, per tą laiką, kiek man liko dirbti kaip koordinatorė, aš pasitengsiu padaryti viską, kas tik įmanoma dėl šio projekto. Right. Ačiū ir dabar turėtų vykti kitimasis nuomonėmis su ponu Brinkhorst, bet jis dar yra pakeliui, tai aš sakyčiau, gal padarykime trijų minutėlių per trauką ir tikiuosi, kad jis atvyks bent penktąją valandą, nes priešingų atveju visas mūsų tvarkaštis sugrius.

Okay, colleagues, we've rescued Mr. Brinkhorst from the European Parliament. Iš, išgelbėme poną Brinkhorstą iš parlamento saug, apsaugos tarnybų gniauštų. Ponas Brinkhorst yra šeštojo projekto koordinatorius. Lie, Lionas Triestas E, Budapeštas, Ukraina ašis. Taigi mm, būtų gerai, jei nekalbėtumėte ilgiau nei septynes minutės. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau visų buvusių kolegų dėl to, kad vėluoju, bet nežiūrinti tai, kad buvau daugelį pat metų Europos parlamento nariu, uh, patekti šitą pastatą yra neįmanoma ir manau, kad skaidrumas, kurį taip, e, skaidrumo siekis, kurio taip visi akcentuojame, turėtų būti taikytinas ir šiam parlamentui. Perėsiu prie savo temos. Šeštasis prioritetinis projektas. Turiu Jums gerų žinių nes dviejose sritise, dviejose atkarpose Lij, Lijono Triesto bei pasienio e, zonoje pasiekta nemažos pažangos. Visų pirma, Lijonas Turinas. Mano galva, tai vienas svarbiausių atskirų viduržėme jūros koridoriaus projektų, nes su, jeng, su atsiranda jungtis tarp Prancūzijos ir Italijos, taip pat nusitėsia e, keliai link Ispanijos. Praeisiais metais Italijoje prasidėjo e, La, La Maderera kanalo kasimo darbai, bet jie užstrigo. Prieigos tunelis buvo pradėtas kasti ir darbai ten kuris yra pusantro kilometro ir, ir darbai tikėtina bus bet 2016 viduryje. Tai tikrai labai didelis e, proveržys, apie tai kalbėjo ir prezidentas. Prezidentai Olond ir Leta savo nesinykusėme susitikime. Prancūzai turi pra, padidinti, pagilinti Saint Martin Le Pont e, pra, tunelį. Darbai jau vyksta. Ir e, kontraktas darbams atlikti bus um, suteiktas 2014-aisiais. Ir atsižvelgiant tai, jau galima teikti, kad pasiektas uh, labai svarbus taškas, jau nebėra kelio atgal, yra statybvietės ir darbai vyksta. Ta pačia proga, lapičio 20-ąją, Liono ir Turino projekto ratifikavimas įvyko ir džiaugiuosi, galėdamas jums pranešti, kad Prancūzija Prancūzijoje visos reikalingos procedūros užbaigtos, abi Abeji parlamento nu, rūmai pritarė šiam projektui, o Italijoje senatas dar turėtų balsuoti dėl šio projekto ir tikimės, kad e, sausio pirmąją jau turėsime visus reikalingus pamatinius sprendimus darbams. Pirmininkė, tai tikrai gera žinia, nes daugelį metų būtent šis klausimas stabdė daugelį kitų projektų, o dabar jau nebekyla klausimų, ar, ar tai reikia daryti. Ir pirmininkai, kadangi prašėte, kad kalbėčiau trumpai, Tresto devačijo atkarpa Italija, Slov... Italijos Slovenijos. Ji turėtų pradėti veikti birželio mėnesį. ten numatytas svarbus renginys, jame būstinė to projekto bus triesti. Žinoma, bus parengta aplinkos sauginio poveikio vertinimo studija, taip pat užmek, užmeksime ryšių su vietos valdžios atstovais, nes iš kitų projektų pasimokėme ir žinome, kad būtina bendrauti su tais, kuriuos projektas tiesiogiai palies. Ir pirmininkė darau išvadą, kad dėl dviejų e, svarbiausių projektų Liono Turino ir Tiesto Divačios e, reikalai pasistumėjo. Žinoma, būtų puiku, jei pasiektume pažangos anksčiau, bet atsižvelgiant į tai, kad iš kai kurių regionų mus pasiekė tikrai neigiamos žinios, taip pat kai, kur, kai kuriuose šalise e, žmonės patestuoja dėl tų projektų, aš ne, nieko neslėpiu nuo jūsų, taip pat žvelgiant tai, kad biudžetai apkarpomi. E, tai reiškia, kad vyriausybės priima tikrai labai sudėtingus sprendimus šiuo sunkiu laikotarpiu Tai buvo akcentuojama 20, lapšio 20 susitikime. Taigi, pirmininkė, naujosios gairės draugė, gairės draugė su Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, e, projektais, kurie to, tokie svarbus šiam parlamentui, bus įgyvendinami ir aš tikiuosi, kad mes visi džiaugsime savo darbo vaisiais. Ačiū. Mr. Brinkos, Mrs. Ayala Senda. Ačiū ponia Brinkhors, ponia Jala Sender. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Brinkhorstai už suteiktą informaciją. Noriu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi tuo, kad tos jūsų pristatytos kliūtis įveiktos ir noriu užduoti klausimą apie patį maršrutą. Ar jau priimtas sprendimas šiuo klausimu? Kaip Italijos valdžia į tai žiūri? O kalbant apie infrastruktūros planus, kokia numatoma, mm, kokios, kokios numatomas darbų tvarkaraštis tunelio tiesimo? Ką jūs galėtumėte padaryti, kad šis tvarkaraštis taptų patrauklesniu. Nes atrodo, kad to tunelio statyba e, e, nulems visos infrastruktūros e, plėtojimą. Būtų geriau, kad jis būtų baigtas anksčiau. Ponas Rikė, ačiū pirmininkė, aš turiu tą patį klausimą. Jeigu jau kalbame, kad pradžia darbų kainuoja 10 milijardų eurų, o iki, ašis einanti link Turino kainuoja 20 milijardų. Ir, siūl, ir sprendimas tiesti tunelį ir paskui jo su niekuo nesusijęti. E, tas segmentas einantis nuo tunelio iki Lijono, aš nieko nesakau, bet tai pradžioje buvo projekto e, ele, svarbiausias elementas. E, tikrai būtų keista, kad, na, vykdomas toks projektas, tiesiama viena atkarpa, kuri yra tarsi visiškai atskirta nuo viso kito. Ir ponė Brinkhorst, aš pats šiek tiek esu sunerimęs dėl e, Slovenijos ir Italijos jungties, e, E, atkarpos link kalpa uosto ir numatomų darbų iki 2015. Gal galėtumėte nušviesti mus, kokie darbai buvo atlikti Slovenijos pusėje? Thank you, Chairman. Um, first, reply... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsakyti į pirmą klausimą. Galiu pasakyti, kad tas ruožas jau baigtas, e, yra susitarimas, viskas jau patvirtinta, jokių apylankų nebus. Aš žinau, kad dėl to buvo susirūpinta. Buvo problemų dėl valėdėsus, bet jau dabar išspręsta. Dabar dėl laiko terminų. Komisija patvirtino, kad viskas vyksta sparčiau ir kad ko gero viskas bus padaryta greičiau, bet kalbame apie stambų infrastruktūros projektą ir ko gero jis negu taisyklė. 2030 metai tokia yra dabar nustatyta data. Prezidentas Olan pateikė pareiškimą spaudai ir ten irgi kalbama apie tarp valstybinės svarbos klausimus, mes darome viską, ką galime. Ir aš manau, kad iš tikrųjų tai gyvendinimo fazė bus tikrai labai svarbi. Tie galėčiau jums dabar pasakyti. Toliau dėl pono Rikė klausimo. Europos komisijos parama bus e, be abejo skirta tarp valstybiniam ruožui. Aš žinau, kad abiejose pusėse yra dar e, nebaigtų e, ruožų. Ir panašu, kad iš Italijos pusės gali kilti problemų dėl pervažų. Bet vis tiek tunelis yra tiesiamas Mums dar liko 16 metų. Aišku, aš negaliu kalbėti komisijos vardu, bet vis dėlto manau, kad dabar įgyvendinant uh, stambesnius kitus darbus nebus uh, daroma spaudima būtent dėl tos, uh, to pasienio ruožo. Čia galima prisiminti Ispanijos ir Prancūzijos pavyzdį. Uh, Aišku, pinigai yra viskas. Europos parlamentas tai e, suvokė e, aiškiau negu kad bet kada. Turiuomenį naują finansinę perspektyvą. Prisimenu ir anksčiau, kokios vyko diskusijos. Na, bet situacija yra štai tokia. Aš suprantu jūsų e, išsakytą problemą, ponas Rikė. Na, bet mes negalime rinktis. Uh, Pirmininkė, dabar dėl e, jūsų klausimo. Dėl kopa uosto. E, tai yra labai svarbus, tai svarbus uostas e, viduržėmio jūroje. Jis yra netoli ir Trieste miesto, Trieste uosto. Čia yra naujų poslinkių. Visų pirma, buvo pasirašytas naujas susitarimas tarp Slovenijos ir Italijos dėl tunelio konstrukcijos. Tai reiškia, kad abi dvi šalis nebeturi abejonių. Na ir dar vienas svarbus dalykas būtų štai koks. Dėl bendradarbiavimo jūrų eismo srityje. Šiaurės Italijos uostai, skaitant Veneciją ir Triestą, glaudžiau bendradarbiau su Koper Dabar į ES įstojo dar viena valstybė narė - Kroatija, kuri taip pat turi uostų. Ir čia galime kalbėti apie naują dimensiją. Labai svarbu turėti viziją ir panašu, kad šiaurinė viduržėmio jūros dalis dabar atsidurs žymiai geresnėje situacijoje, negu kad praeitie ar galės geriau konkuruoti su vakarinė dalimi. Tikrai per septynerius metus labai daug kas pasikeitė. Aš manau, kad tikrai yra puikių galimybių ir glaudesniam bendradarbiavimui. Ir jeigu Europos parlamentas tam pritartų, tai tikrai būtų labai gerai. Ačiū. Ačiū ponui Brinkhorst už pranešimą. Aš beje norėčiau e, pasinaudoti progą ir padėkoti visiems TNT koordinatoriams už jų pranešimus. Ačiū ir komisijai už paramą. Dabar vyksta daug pokyčių, pasižiūrėsime, ką atneš ateitis. Na ir tikiuosi, kad e, nauja Europos parlamento transporto komiteto sudėtis, nauji komiteto nariai išreikš lygiai tokią pačią paramą TNT projektams. Jūs kalbėjote apie Šiaurės Adrijos jūros regioną, tai tikrai labai svarbus regionas, čia galima net ir Veneciją. Taigi, labai ačiū Jums visiems ir dabar siūlau pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Jis labai glaudžiai susijęs su uostais, tai yra paslaugų reglamentas. Labai ačiū koordinatoriams, kurie išeidinėja iš salės, nuo mes galime perėti prie pono Fleckenstein pranešimo. Thank you, Chairman. Uh... Gal truputį palūkėkite, kol e, mūsų svečiai išeis iš salės. Okay, Mr. Fleckenstein. Taigi, ponas Fleckenstein ir uh, os, uosto paslaugos. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Komisija pateikia pasiūlymą, kur kalbama apie tris svarbiausius uh, dalykus. Tai yra patekimas į rinką, finansinis skaidrumas ir uh, patarėmieji arba priežiūros komitetai. Uh, Mes džiaugiamės tuo, kad komisija pasimokė iš ankstesnių dviejų nevykusių pasiūlymų ir dabar pasirinko geresnį požiūrį. Dabar čia kalbama ir apie vokus dėl keleiviams skirtų paslaugų. Taip pat kalbama ir apie uostų užimtumo politiką. E, kalbama ir apie socialinį dialogą. Vis dėlto galima ir šį komisijos pasiūlymą pakom, e, pakritikuoti. E, visos suinteresuotos pusės iš pradžių atmetė komisijos pasiūlymą visų pirma dėl infrastruktūros skaidrumo ir nepriklausomos priežiūros institucijos. Aš manau, kad dabar dar galima pakeisti komisijos pasiūlymą tikrai nau, gerai veikiantiems uostams nereikėtų kurti naujų kliučių. Na, o tie uostai, kurie neveikia veik, efektyviai, galėtų savo veiklą patobulinti. Pasiūlyme kalbama apie tai, kad reikėtų sustiprinti uostų autonomiją. Pavyzdžiui, kad uostai patys galėtų e, nustatyti rinkliavų dydį už infrastruktūros naudojimą. E, uostai yra labai svarbus instrumentas įgyvendinant verslo e, strategijas, reaguojant į rinkos pokyčius. Na, o skaidrumo nuostatos dėl viešojo finansavimo tikrai prisidės prie to, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos visiems. Be abejo, komisijos pasiūlymą reikia vertinti bendrame kontekste su dviem kitais dokumentais. Turiu omeny horizontalios valstybinių subsidijų direktyvos peržiūra. Pasiūlymas dėl tos direktyvos peržiūros turėtų pasirodyti kitų metų viduryje ir taip pat reikia turėti omeny ir koncesijų direktyvą. Taigi mes negalime pritarti komisijos pasiūlymui tol, kol nebus patvirtinta dabartinė e, koncesijos direktyvos pasiūlymo versija. Dabar dėl komisijos pasiūlymo. Aš pateikiau 65 pakeitimus, jų nepakanka, bet vis dėlto diskusijos dar tik prasideda. Įvyko mini klausimas. Taip pat yra diskutuojama ir su e, profsąjungomis. Taigi ir aš pats dar ketinu pateikti daugiau pasiūlymų, daugiau pakeitimų. Vis dėlto pagrindinis požiūris yra štai, koks reikėtų stiprinti uosto autonomiją, taip pat reikėtų kurti skundų tarnybas. Bet nereikėtų kurti papildomos administracinės naštos. Čia noriu paminėti ir konsultaciją su e, tais, kurie naudosius uostų paslaugomis. Taip pat reikėtų e, vengti administracinės naštos didėjimo. E, visa tai, ką komisija išdėstė šiame dokumente, vis dėlto turėtų virksti veiksmais, bet nėra tinkamo sprendimo visiems. Norėčiau tarti keletą konkretesnių pastabų. Visų pirma, dėl taikymo srities. Ar tempimas, laivo tempimas turėtų būti e, įtrauktas į taikymo sritį? Tiksliau, o, e, uh, uosto dugno gilinimas, ko gero, vis dėlto neturėtų būti įtrauktas. E, Toliau, kas turėtų primti sprendimus dėl uostų saugumo? Saugumas yra labai svarbus. Aš manau, kad lotsmanų teikiamos paslaugos turėtų nepatekti taikymos rytį, bet vis tiek čia turėtų galioti skaidrumo taisyklės. Aš manau, kad čia dar pateiksiu vieną kitą pakeitimą. Antra. Dėl operatorių skaičiaus apribojimo komisija pateikė keletą priežasčių, dėl ko reikėtų apriboti operatorių skaičių. Aš manau, kad yra ir papildomų priežasčių, kurias nepakanka tų priežasčių, kurias paminėjo komisija. Dar noriu paminėti ir uosto dydį ir jo ekonominius pajėgumus. galbūt e, e, uostas negali iš karto priimti daug stambių laivų. Toliau, e, manau, kad reikėtų nepamiršti ir socialinių aplinkos standartų. Toliau, atrankos procedūros. Pagal koncesijų direktyvą tos pačios nuostatos turėtų būti taikomos visiems, jeigu yra siūloma kažkokia koncesijų sutartis. Aš manau, kad um, tai reikštų didesnį administracinę naštą, jeigu ir uh, reikėtų vadovauti tokiamis pataisyklėmis, kai kalbama apie mažos apimties koncesijų sutartis. Kai ko komisijos pasiūlyme dar ir trūksta, pavyzdžiui, turėtumėm užkirsti kelią fragmentavimui, vadinamam cherry picking. Uh, Aš tikrai manau, kad e, galima tai pasiekti. Toliau mano ketvirtoji pastaba. Uostai, laikydamiesi antros skyriaus nuostatų, turėtų turėti galimybę ir patys savarankiškai teikti paslaugas, ne vien tik tais taip, kaip numato komisija. Manau, kad apie tai taip pat turėtumėm iš esmės pakalbėti. Toliau, penktas e, klausimas ir rinkliavos arba mokesčiai už infrastruktūros naudojimą. Čia manau, kad irgi reikalingas skaidrumas, kad būtų aišku, kaip yra paskaičiuojamas mokestis už infrastruktūros naudojimą. Uostai turėtų turėti galimybių taikyti ir nuolaidas už infrastruktūros naudojimą. Galbūt e, reikėtų taikyti tam tikrus modelius, iš kurių e, kai būtų teikiama pirmenybė vietiniams operatoriams. Taigi, uostai taip pat turėtų turėti galimybę kai ką spręsti, pažiūrėjau, dėl buksiravimo arba lotsmano paslaugų. Toliau šeštoji paslaba, pastaba dėl uostų naudotojų. Čia manau, kad reikėtų vadovautis lankščių požiūrių. Galbūt uostai galėtų įsteigti patarėjimai komitetą, kur dirbtų uostų paslaugų naudotojai. Labai svarbu, kad visi uostų paslaugų naudotojai būtų informuojami vienodai ir kad su jais būtų konsultuojamasi. Naudotojai turėtų dalyvauti sprendžiant ir klausimus, jie turėtų būti informuojami ir apie rinkliavų dydį ir tų rinkliavų e, dydžio pasikeitimus. Jeigu būtų keičiamas, keičiamas rinkliavų dydis, tai su vartotojais reikėtų konsultuotis. Pavyzdžiui, tokios diskusijos galėtų vykti individualiai, ne komitetuose. Na ir septintoji bei paskutinė pastaba tai yra priežiūros institucija. Mano nuomonė, ta priežiūros institucija turėtų būti tokia institucija, kuri galėtų priimti skundus. Daugelio valstybių narių a, egzistuoja veikiančios skundų E, institucijos, yra atskiros tarnybos institucijose ir aš manau, kad čia turėtumėm stelkti dėmesį į tai, kokias funkcijas tokia institucija turi. Ji turėtų būti nepriklausoma, tokia tarnyba turėtų būti nepriklausoma, netaip jau svarbu, kokia būtų tokios tarnybos struktūra. Taip pat tokios e, skundų tarnybos turėtų būti uh, skiriamos. Bet tai galėtų būti jau egzistuojanti institucija arba tarnyba, nereikėtų išradinėti kažkokios naujos tarnybos. Ir be abejo, e, šios skundų tarnybos turėtų dirbti su e, tais skundais, kuriais juos gauna, o netirinėti, kaip iš viso yra įgyvendinamas reglamentas. Čia yra valstybių narių ir komisijos užduotis tikrinti, ar yra tinkamai įgyvendinamas reglamentas. Ten, kur tokių skundų tarnybų dar nėra, jos turėtų būti įsteigtas, bet jeigu jau panašios tarnybos egzistuoja, tai nereikėtų jų išradinėti iš naujo. Toliau. Ką reikėtų daryti toliau? Iki gruodžio trečios dienos dar galima pateikti pakeitimus. Paskui įvyks 2-3 susitikimai su šešėliniais pranešėjais. Visų pirma, tai bus gruodžio 12 diena. Na, o ko gero vasario 11 dieną įvyks balsavimas šiame komitete, na, o kovo mėnesį e, plenarinėje sesijoje. Kokios būtų pirminės reakcijos iš ESPO, FIPORT valstybių narių? Tos pirminės reakcijos yra gana teigiamos. Kol kas su profsąjungomis dar e, konsultuojasi, jos turės minio bejonių. Taigi manau, kad Kol kas e, negalima sakyti, kad jau dėl visko sustarta. Nėra sustarta dėl nieko, kol nesustarta dėl visko. Baigdamas, iš karto noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū, Kumatsakos debakė ir vils šešėliniai. Tai siūlau po keturias minutės kiekvienam. Rykė, Vandalan, Vedansa. Digrandės dar. Ajala Sender dar prašo žodžio, tai siūlau po keturias minutės šešėliams pranešėms ir po dvi minutės kitiems parlamentarams. Ir tikrai um, įjungsiu ir laikmatį, kad neviršytumėm laiko. Panas mums sako. Αν λαμβάνουμε και ξεκινάμε τη συζήτηση ενός... Ačiū pirmininkė. Šis klausimas yra nepaprastai sudėtingas ir, aišku, visi tikimės, kad šį kartą pavyks išspręsti tos klausimus, kad mm, tikrai nenuleisim rankų po tų dviejų nepavykusių bandymų ir kad mm, daugiau bus ryšto, vilties, daugiau pastangų ir mm, pavyks susitarti. Ir tą pačią dvasę noriu pasveikinti pranešimą pono Fleckensteino ir visas jo įdėtas pastangas, pranešimo pristatymą. Man atrodo, kad tikrai yra žengiama gera kryptimi. Ir mm, reikėtų dar pakovoti dėl kai kurių punktų, kai kurių momentų, kuriuos reikėtų gal šiek tiek patikslinti, patobulinti. Uh, Manau, kad vis tik tai reikia pabrėžti, kad šiandien mūsų pristatytas darbas yra tikrai nukreiptas labai gerą linkmę, dėl to labai sveikinu pranešėją. Ir pradėsiu visų pirma nuo nepriklausomos priežos institucijos. Aš tikrai pritarčiau tokiam požiūriui ir pritarčiau tai minčiai, kad reikėtų savarankiškos, autonomiškos institucijos mintis būtų gal iš tikrųjų, kad ta institucija būtų visiškai autonomiška, bet nebūtinai gal reikėtų kurti naują struktūrą e, tam tikslui. Tai kokia be būtų institucija pasirinkta iš esamo ar nauja, kurią man labai svarbu tiesiog, kad jin būtų nepriklausoma. Dabar 18 straipsnis dėl bendradarbiavimo e, nepriklausomą priežiūros instituciją, aš e, sakyčiau, kad reikėtų galvoti dar ir apie dialogo platformą, kad būtų galima geriau keistis informaciją. Bet 18 straipsnis, mano manimo, irgi yra geras. Dabar dėl paslaugų teikėjų skaičiaus ribojimas šeštas straipsnis. Čia irgi Manau, viskas yra teisingai, kad reikalingi trys kriterijai, kurie turėtų būti tenkinami, jeigu būtų norima riboti paslaugų teikėjų skaičių. Tai yra e, rinkos mažumas, uostų mažumas, riboti pajėgumai ir mm, aplinkos apsaugos reikalavimai. Man atrodo, šie trys kriterijai galėtų mm, pagrysti mm, paslaugų teikėjų skaičiaus ribojimą, jeigu tie visi trys kriterijai yra tenkinami. Toliau tarimasis su uosto naudotojais, aš pritariu tam, man atrodo, kad tikrai pono Frekenštaino pasiūlytas pakeitimas, pati ta mm, jį pagrindžinti mintis tikrai yra gera. Dabar dėl uosto valdymo struktūrų, mm, mano manimu, pateikti pasiūlymai irgi yra geri. Labai svarbu, kad būtų galvojama apie strateginius poreikius ir uh, visus bazinius elementus. Žinoma, čia skaidrumas yra nepaprastai svarbus, ypač mm, kai yra valstybės kažkokia tai pagalba. Ir pabaigai norėčiau dar tarti porą žodžių dėl įsigaliojimo šio reglamento. Man atrodo, kad iš tikrųjų, kalbant apie tos du, dviejus metus, tai būtų labai svarbu. Dabar dėl um, dugno gilinimo aš pritarčiau tam, ką pasakė pranešėjas, tikrai viskas yra logiška. Bet reikia galvoti, pažiūrėjau, jeigu eitų kalba apie dugno gilinimą, tai labai dažnai E, netiesiogiai ir valstybės valstybės sektorius irgi yra įtraukiamas, tai reikia turėti omenyje. Taip pat dėl um, Lotsmano paslaugų irgi reikėtų galvoti apie tai, kas yra pasiūlyta komisijos, kad būtų visas pilnas paslaugų paketas. Um, ačiū pirmininkė. Um, Olandai turi tokį posakį, kad uh, trečias kartas nemeluoja. Iš tikrųjų, komisijos tekstas jau yra nukreiptas gera kryptimi ir pranešėjas dar pateikė daug svarbių elementų, kurie leidžia pagerinti tekstą. Aišku, kad uostai yra labai skirtingi, skirtingų dydžių, skirtingos situacijose jie yra ir taip toliau, bet labai svarbu, kad šis reglamentas būtų pasteltas tam, kad būtų galima užtikrinti europinius standartus mm, Kaip liberalų atstovas aš pasisakyčiau už rinkų atvėrimą visose logistikos etapuose. Tai sukuria pridėtinę vertę, stiprina konkurenciją tarp uostų. Žinoma, reikia nepamiršti ir to, kad paslaugos uostuose turėtų, turėtų turėti galimybę optimaliai veikti. Ir aišku, uh, Tai yra labai svarbu bendrai rinkai. Taikymo sritis vis tik tai turėtų būti labai kruopšiai parinkta. Aš sakyčiau, kad čia reikėtų dar pagalvoti apie patobulinimus palyginti su tuo, ką pasiūlė pranešėjas, labai svarbu, kad nebūtų sukurta papildoma administracinė našta tinkama įgyvendinimo priežiūra yra nepaprastai svarbi, kad nuostatos būtų panaudotos teisingai. Manau, kad turėtumėm palaikyti pranešėjo požiūrį šiais klausimais. Toliau konsultacijos su nuostų naudotojais. Manau, kad pranešėjo pasiūlymai yra geri, nukreipti gera linkme. Reikia, aišku, mokesčių, bet reikia ir visiško skaidrumo. Ir reikia nepamesti iš akių galutinio poveikio, galutinių padarinių, Dėl perėjimo nuo vieno paslaugų teikėjo prie kito, tai tikrai reikia griežtesnių sąlygų dėl darbuotojų. Skirtingose valstybės narėse šios ryties nuostatos yra skirtingos ir šiame pasiūlyme reikia nepamiršti socialinio elemento ir teisingai viską sudėlioti, kad būtų nepamirštas socialinis dialogas bet kad nebūtų ir kažkaip tai čia pro mm, galinės duris bandoma prasiveršti su kažkokiamis kitokiamis nuostatomis. Mačiau užimtumo komitete, pavyzdžiui, tokių elementų. Aišku, mes negalime padaryti vieni visko, reikia matyti visą paketą ir galvoti apie trejų ketverių metų perinamą laikotarpį. Laiko Turime padaryti viską, kad sistema pradėtų veikti kaip galima greičiau, kad per tą perinamą laikotarpį nebūtų kažkokių tai nukrypimų, kad iš tikrųjų būtų sustiprintas uostų konkurencingumas. Ir aš manau, kad mes tikrai galime susitarti dėl uostų paketo. Ačiū. Ačiū, panas Bradburn, keturiom minutėm. Gal man nereiks keturių minučių. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Tai tikrai mm, daug geresnis variantas nei komisijos pasiūlymas. Ypač pritarčiau jo pozicijai dėl nepriklausomos priežos institucijos. Mm, komisijos mm, pasiūlyme buvo pernelyg daug biurokratinių elementų, kurie visiškai nereikalingi. Tačiau mane dar labai neramina, neįtikina tai, kad komisijos, net jeigu ir labai smarkiai pataisytas pasiūlymas, gali būti, galvoju, gali būti nepatvirtintas. Ir iš tikrųjų tai jau trečias kartas, kai svarstame uostų reglamentą, jau du kartus jis buvo atmestas dėl gerų priežasčių. Tai tiesiog um, norisi paspėlioti, kokios žodžio ne dalies komisija komisija nesupranta. Bet kokiu atveju kom, tas pasiūlymas, man atrodo, yra pernelyg biurokratiškas, pernelyg intervencinis. Tikrai nereikia nieko tiek daug daryti. Rinkos gali ir taip veikti gerai. Reikia daugiau nuostatų dėl valstybių subsidijų ir viskas turi būti teisingai sudėliota. Man atrodo, kad šio teisės akto visiškai nereikia. Jeigu reikėtų kada uostų reglamento, tai reikėtų būtent jo dabar uh, kažin kokį pasiūlymą pateiks komisija dėl valstybės pagalbos, taip pat dėl konsensijų direktyvos ir uostams. Junktinė karalystė, kaip žinote, pirmininkė, mm, turi labai sėkmingai veikianti privačių uostų sektorių, o su šiuo reglamentu gali pasakytas į pavojų ir tikrai gerai veikiantis uostų sektorius ir tūkstančiai darbo vietų. Tai kaip pranešėjas pasakė, nėra tokio varianto, kur vienas, viena pareigal, viena kurpalių sprendimas tiktų visiems, reikia atsižvelgti į situaciją situaciją. Ir pirmininkė pabaigai aš pateiksiu ir vėl pasiūlymą atmesti šį e, pakeitimą, kad būtų atmestas visas šis pasiūlymas. Mm, įvertinant visus tos elementus, kokie padarinių, kokius padarinius turės šis pasiūlymas. Ačiū, ponė Bradburnai, ponė Wills, keturioms minutėms. Mums Ačiū, pirmininkė. Išklausiau, ką pasakė pranešėjas ir e, iš esmės atmetu komisijos pasiūlymą. 80 procentų apklaustųjų um, išsakė savo nuomonę dėl oro, atsiprašau, dėl uostų paslaugų. Mes manome, kad čia nieko nereikia reglamentuoti papildomai. Esu tikra, kad ES komisija. Um, sieks e, atsigauti po pralaimėjimo dėl uosto paslaugų pirmo ir antro paketo. Man atrodo, kad ir pasiūlymo teisinė forma nėra tinkama, norint atsižvelgti į vairias sąlygas, įvairias aplinkybės, kuriamis dirba uostai. Aš čia visiškai pritariu Vokietijos asociacijoms, Ir tikrai manau, kad ir dėl to reikėtų atmesti pasiūlymą. Visiškai yra neprimtina ir tai, kad čia įtraukta ir tokia veikla, kuri visiškai nieko bendro neturi su uosto paslaugomis, kaip, pavyzdžiui, dugno gilinimas ar buksiravimas. Na, aišku, neaišku, kuo pasibaigs darybos su komisija ir taryba. Jeigu net ir būtų išbrauktos lotsmanavimo paslaugos, tai vis tiek nieko nekeičia tai, kad e, šis e, reglamentas dėl uosto paslaugų rinkos atvers dar plačiau duris paslaugų teikimui. Ir tikrai labai apgailestau dėl to, kad panas Fleckenstein apie tai nekalba. uostų darbuotojų profsąjungai, profsąjungams labai nepatinka ir komisijos pasiūlymo 8 straipsnio 6 dalis. Aš manau, kad iš čia tikrai reikėtų išbraukti skaičius. Man atrodo, kad čia labai bandoma apriboti darbuotojų teisę streikuoti. Ir vėlgi, e, ponas Fleckenstein tai neatsižvelgia geležinkelių E, pakete irgi buvo bandoma priboti darbuotojų galimybę streikuoti, o čia man atrodo, kad komisija e, bando tarsi paslėpti tokią nuostatą tam, kad būtų paralyžuota profsąjungų veikla. Kaip ETF, uosto darbuotojų profsąjunga, taip ir aš Esu įsitikinusi, kad komisija bando vežimą pastatyti prieš arklį, nes šiame reglamento projekte daroma daug nuorodų į koncesijų direktyvą, kurios teksto parlamentas dar nepatvirtino. Tai kol nepatvirtinta koncesijų direktyva, tai negalima daryti tokių nuorodų ir čia. Dabar dėl nepriklausomų priežiūros E, institucijų bendradarbiavimo pagal 18 straipsnio pirmą dalį. Tai netitiktų e, federacinės mūsų šalies struktūros. Aš galiu pateikti ir konkretų pasiūlymą. Dabar dėl e, informacijos mainų. Man atrodo, kad ir čia komisija nesiūlo pakankamai nuostatų. Dėkoju. Ačiū. Kiti nariai, prašau kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Ponas Rykė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, direktyva e, tampa tikrai sudėtinga, jau du kartus ji buvo atmesta, atsiimta. Ir e, parlamento politinių jėgų spektre yra tokių, kurios norėtų, kad ji nebūtų priimta. Man priimtinas pranešėjo nuveiktas darbas. Turiu porą klausimų. Pranešėjas kalbėjo apie. Jūs tikriausiai turėjote omeny pilotažą, laivų įvairavimą į uostą. Lotsmano paslaugas. Ir galbūt Man, galbūt reiktų įtraukti ir buksiravimą. Taip pat o, du, uor, u, uostų gilinimas yra susijęs dalykas. Dar vienas dalykas. Dar vieną klausimą uždavė prieš tai kalbėję, kalbėjusi e, narė. E, direktyvos poveikis mums koncesijų direktyvos poveikis turėtų mums rūpėti, svarstant šią direktyvą. Ir paskutinis dalykas, man atrodo, kad reikia kontrolės institucijos, jį bandymai e, pritempti viską prie e, egzistuojančios institucijos, man atrodo, nėra geras dalykas, nes mums reikia visiškai kitokios e, institucijos, kurios įgaliojimai būtų visai kitokie ir gali iškilti sunkumų ir dėl to aš siūlau tai, ką siūlau. Ačiū, ponė Vandalin. Ačiū, pirmininkė. Jeigu kalbame apie valstybės paramą uostams ir pažiūrėsime, ką komisija yra nuveikus tuo klausimu. Dabartinė pozicija yra tokia, kad finansinių sandorių klausimas yra ypač svarbus trečiajame skyriuje. Man baisu, kad mes sukursime tikrai nepaprastai biurokratišką struktūrą ir būtent todėl kritiškai vertinu šį pasiūlymą, iškyla rizika, kad bus būtina užmėgsti socialinį dialogą su visais, kurie išvardinti, tenkinti daugybę socialinių reikalavimų ir pažiūrėkime, kas yra daroma oro uostų sektoriuje. Turiu klausimą ir dėl e, reglamento taikymo priepties. Pranešėjas teisingai kalba apie Locmano paslaugą saugumo vardan. Tai paslaugos, kurios, e, kurių dėka laivas yra įvedamas į prieplauką į uostą. 14 straipsnis, pirmininkė. Manau, kad reikia daug daugiau dėmesio skirti žaliųjų uostų iniciatyv... sampratai, iniciatyvai. Ir jeigu ir užtikrinti, kad būtų galima dirbti aplinkosauginių požiūrių daug e, palankesnėje aplinkoje. Ponas Fidanza, ačiū pirmininkė. Man tikrai patinka daugelis šio pasiūlymo elementų, bet abejoju, ar mums pavyks užbaigti darbą iki šios kadencijos pabaigos. Pasato. E, mes jau praeitie matėme, kas siūloma dėl keleivių paslaugų, dėl e, paslaugų prekių sektorija. Tikrai pritarime ir tam, kad tikrai reikėtų siekti didesnio skaidrumo. Pasiūlyme taip pat kalbama apie tai, kad reikėtų liberalizuoti kai kurių uosto paslaugų teikimą, bet e, man atrodo, kad vis dėlto tai būtų tokios paslaugos, kurios neturi didelio poveikio kaštų atžvilgių. Uh, Operatoriai nesirenka uosto e, remdamiesi būtent tokių paslaugų kainą, bet jie vadovaujasi kitais elementais, kitais kriterijais. Taip pat manau, kad svarbi yra ir vadinamo pilotavimo e, tema, taip pat gilinimas ar buksiravinimas, latsmanų paslaugos, tai yra susijęs su saugos aspektais. Taigi, čia kalbama apie e, tai, kad e, vis dėlto laivo vedimas yra viena iš svarbiausių paslaugų siekiant užtikrintis e, saugumą. Tiksliau, tai yra laivo švartavimas. Aš visiškai pritariu pranešėjui. Manau, kad čia reikėtų uh, E, e, prisiminti ir kitas paslaugas susijusias su saugumu. E, ir galbūt nereikėtų taip skubėti dėl šio reglamento. Ir šiaip man atrodo, kad būtų geriau pasirinkti direktyvą, o ne reglamentą. Ponas Degrandės. Ačiū pirmininkė. prisimenu kaip viskas vyko, kai svarstėme šį klausimą Strasbūre. Komisijai prireikė penkerių metų, kad pateiktų šį pasiūlymą, tačiau jis yra labai kuklus ir mm, tikimasi, kad pasiūlymui bus pritarta. E, esu dėkingas pranešėjai už visą atliktą darbą bet noriu pasakyti štai ką. Prisiminkime Gabrielio Garcijos Markeso e, knygą parašytą apie e, mirties nuosprendį. Aš sakyčiau, situacija man primena, toje knygoje primena šį pasiūlymą. Kalbame apie visą transporto grandinę kai kurie sektoriai, kai kurių sektorių atstovai bando užsitikrinti savo privilegijas ir tai man kai ką taip pat primena, aš neįsiu į detalės, bet manau, kad komisijos pasiūlymas yra e, toks, kad reikia kai ką koreguoti koncesijų e, požiūriu, kad būtų galima panaudoti infrastruktūrą. Pri, pritariu pranešėjų, kad šis projektas, šis pasiūlymas nėra paprastas ir kad, kad kalbama apie tai, ar paslaugos bus e, reikalingos. Mes kalbame apie viešąjį sektorių. Kodėl reikėtų riboti kažką, tai nekalbant apie socialinį dempingą, juk darbuotojų teisės gina šalių konstitucijos, mums nebūtina čia kažką papildomai tvirtinti, bandyti. Pone Jala Sender, ačiū pirmininkė, aš man taip pat susidaro įspūdis, kad visa tai jau kažkada vyko ir buvo. E, na, komisija atsiuntė ne visiškai tą patį tekstą, bet Tai yra antra rūšė versija, ankstesnio pasiūlymo daug silpnesnė, o mes bandome sumažinti jo aprepti, bet aš galų galę turiu pasakyti, kad mes turime pripažinti, jog noriu pasakyti, kad mūsų kolega Flakensteinas tikrai labai daug nuveikė, daug dirbo, bet uh, bet galbūt tai yra geriausias pasiūlymas, kokį mes galime parengti. Ir ar mes norime patvirtinti standartus, kurie paskui bus taikomi tiesiogiai. Galbūt reikia pasiūlymą, kur ne, nebūtų kalbama apie lotsmano paslaugas, apie uostų gilinimą. Aš nepritariu šimtų procentų jam dėl to, kad uh, šio teksto būtinai reikia ir kad profsąjungos turėtų būdinti kažkokį vaidmenį, priimant sprendimus dėl uostų gilinimo. Tai čia kalbama ir apie teisę streikuoti. mes kalbame apie minima, min, minimalius dalykus, kad susitarsime dėl minimalių klausimų. Šiame tekste pasigendu ir skaidrumo. Reikia pasiklausyti savęs, kam tas tekstas bus naudingas. Juk, jeigu, e, pavyzdžiui, Ispanijoje pagal federalinę struktūrą uostai yra autonomiški ir aš ne, ne, nežinau, kaip bus galima užtikrinti, kad tas teisės aktas jiems būtų taikytinas ir kai kalbame apie koordinavimą, tinklus, priežiūros institucijas, aš sunkiai įsivaizduoju, kad, kad mums iš vis būtų įmanoma tą tekstą taikyti pas save. Noriu žodį klausimą komisijai. Jeigu atsisakome uostų gilinimo, lotsmano paslaugų, mes taip darome jau, E, krovinių e, dalį e, iš visą jau komisija anksčiau išbraukė. Taigi kalbame pasiūlymą, apie pasiūlymą dėl jūrų uostų, kuriame nėra žodžio apie krovinius, išbraukėme e, Lotsmano paslaugas, visą kitą ir klausimas, ar dar lieka kas nors, apie ką reikia kalbėti ir diskutuoti. Ir šį klausimą noriu užduoti komisijai. Žinau, kad pranešėjai tikrai labai sunkiai dirbo, kad e, užtikrintų, kad tame pasiūlyme būtų bent kažkas. Bet aš tikrai manau ir iš to, ką nariai sako, yra aišku, kad daugeliu atrodo, kad jeigu atmesime trečią kartą šį pasiūlymą, tai Tikiausiai už 2-3 metų komisija patiks dar vieną pasiūlymą šią temą. Bet ma, mane labiausiai neramina šio pasiūlymo aktualumas e, pagris, lankstumas. Atrodo, kad daroma kažkas įtikiamas tai teisės akto pasiūlymas vien tam, kad atsirastų toks teisės aktas. Juk jeigu būtų kalbama apie krovinius, būtų galima kovoti, e, peštis dėl to. Bet jūs ne, jeigu jūs negalite mūsų įtikinti, kad būtina čia tame teisės akto pasiūlyme kalbėti apie e, krovinius, apie losmano paslaugas, tai na, mes, mūsų tikrai bus sunku įtikinti, kad tas teisės aktas iš viso reikalingas. Ačiū už puikią įžangą. Nešažiai sakant, kalbant, aš klausydamasis pranešėjų ir daugeliu uh, jūsų komiteto narių padariau išvadą, norėjau pasakyti, kad galiausiai yra reikalingi ingredientai, kad parengtume gerą tekstą, kuriame būtų kalbama ne apie rinkos atverimą. Ir aš apgailestauju, kad mes jau du kartus teikėme siūlymus, bet pateikėme tokius siūlymus, kuriuose buvo kalbama išimtinai apie uostų paslaugų sektoriaus atverimą e, konkurencijai. Ir dėje būtent todėl šis tekstas pasirodo taip vėlai, tik dabar, bet mums reikėjo atlikti visą reikalingą darbą, surenkti konsultacijas, kad teisės akto pasiūlyme būtų išdėstyti reikalingi parametrai kad, būt, kad užtikrintume daugiau atskaitomybės ir didesnį teisinį aškumą. Manau, kad galite mus kaltinti daugeliu dalykų, bet jeigu apžvelgsite atskirus e, tekste išdėstytus e, aptartus aspektus, manau, kad galėsiu jūs įtikinti, kad tie elementai yra šiame tekste vien todėl, kad ir kalbant apie pačius uostų valdytojus, tam, kad būt, užtikrintume didesnį atskaitomybę, daugiau teisinio iškumo ir kad uostai pradėtų dirbti veiksmingiau ir kad jie būtų geriau pasirengę pasaulinį konkurenciją, kuri vyksta. Ir jūs visi teisingai akcentavote uostų, oro ir jūrų uostų svarbą e, ekonomikoje Peržiūrėjus pranešėjo parengtą tekstą, e, iš karto matosi pastangos patobulinti tuos klausimus, kur mes galbūt neėmė per nelik toli. Pavyzdžiui, papildomo lankstumo supaprastinimas. E, apie tai jis kalba savo pranešime, kur kalba apie skundų E, skundus, tas klausimas buvo aktyviai svarstytas ir daugelie pakeitimų, kuriuos jis patikė, jis labiau akcentuoja uosto autonomiją. Ir tai yra vienas pagrindinių principų, kurį, manau, jūs ir mes giname jau daugelį metų. Ir manau, kad kai kuriais aspektais reikėtų patikslinimo e, lotsmano paslaugos ir uostų gilinimas. Mes nenorime e, išbraukti šių dviejų dalykų iš e, pasiūlymo taikymo aprepties, netgi priešingai dėl savo e, unikalumo, dėl savo pobūdžio. Tos paslaugos turėtų paklusti tam, tai sistemai, tam režimui, kurią mes siūlome reikėtų čia e, pasitelkti pranešėjo pakeitimą, nes manome, kad abi paslaugos, viena iš jų kainuoja tiesiogiai, e, dar naudotojams, o kita nekainuoja, bet tai susijęs su uosto bendru veiksmingumu ir e, tai užtikrina didesnį skaidrumą. Tai, tai to, būtent todėl aktualu tas paslaugas išlaikyti. Toliau, mes e, analizuojame jūsų pateiktus pakeitimus. Kodėl mes bandėme geriau e, subalansuoti išimtinių teisių naudojimą. Šis teisės aktas yra svarbus, nes jis užtikrina teisinį iškumą ir pagal tą tekstą uh, išimtines teisės galima su, suteikti įvairioms institucijoms. E, taip pat skirtingose šalise yra skirtingos rinkos orientacijos. Todėl turime galimybę daryti nuorodą į konkrečius galiojančius teisės aktus, pavyzdžiui, koncesijų režimus bei e, viešųjų, rink, viešųjų pirkimų e, sritį reglamentuojančius teisės aktus. Toliau e, įprastinė e, laivų klasifikacija, mes siūlome e, nuolatos tą sritį atnaujinti deleguotojų teisės aktų pagalba. Ir mes iš tiesų akcentuojame žaliųjų ekologiškų laivų ekologiškų laivų koncepciją, nes jeigu uh, <clears throat> įsigyja, kas nors įsigyja e, ekologišką laivą, jie turi teisę žinoti, kokie reikalavimai, aiškus reikalavimai jiems taikomi. Tuo pirmininkė baigsiu, bet aš sakyčiau, kad tai tikrai visiškai kitoks tekstas nei tie, kurie, kuriuos esame su jumis svarstę praeitįje. Aš manau, kad pateiktas pranešimo projektas yra tikrai puikus pagrindas tolesniam darbui. Pranešėjas, ar norite kažką pridurti? Taip, labai trumpai noriu sureaguoti kai kurias pastabas. Dar lotsmanų paslaugų apie tai turėsime padiskutuoti iš esmės. Nuostatų įsigaliojimą, ko gero, turėsime sieti su tuo laikotarpiu, su tuo laiko momentu, kada iš tikrųjų galima tokias nuostatas įgyvendinti. Dėl koncesijų direktyvos aš jau anksčiau minėjau, kad visų pirma reikia susidarėti dėl tos direktyvos, nes kitaip nuorodos jie netenka prasmės. Toliau dėl priežiūros institucijų įvairios struktūros. Na tikrai neturėtų būti taip, kad tokių institucijų nebūtų manoma patikrinti kad tiksliau, kad jos negalėtų vykdyti savo veiklos, jos turi turėti e, galimybę atlikti patikrinimą. Pavyzdžiui, galbūt e, įmonė yra vienoje šalyje, e, bet bus kreipiamas į kitos šalies instituciją. Čia irgi reikėtų rasti išmintingą išeitį. Toliau kitas klausimas, ar direktyva, ar reglamentas. Man atrodo, kad reikia rasti arba e, reikia rasti teisingą sprendimą. Aš manau, kad tai galėtų būti ir reglamentas, ir direktyva. Bet svarbu, kad visi jie vykdytų. Bet galbūt mes sakysime, kad to nepakanka, galbūt nepakanka komisijos pasiūlymo, galbūt nepama, nepakaks ir uh, to, ką aš sakau, galbūt tiesiog nepakaks, gal reikės daugiau. Dėl to požiūrėjai taip pat išsiskiria. Tai viską taip ir palikime. Aš norėčiau paprašyti šešėlinių pranešėjų, kad jie užtikrintų paramą frakcijose. Bet jau žinau, kad kai kurios frakcijos, pavyzdžiui, ECR, žalie, jau iš karto pasakys ne. Bet įdomu, ką mano kitos frakcijos. E, socialistų atstovai man jau e, užsiminė, kokia bus jų pozicija. Bet e, kartais viską reikia aptarinėti keletą kartų. Pavyzdžiui, taip būna su rinkliavom, su mokesčiais. Pažiūrėsime, galbūt uh, bus ir surinkta balsų dauguma, tuomet su šešėliniais pranešėjais mums nereikės kovoti dėl atskirų formuluočių, tai bus, aišku, tik tais visos istorijos pradžia. Ir dabar aš su nekantrumu laukiu tų diskusijų su šešėliniais pranešėjais, kurios prasidės, ko gero, gruodžio 12 dieną. Ačiū, ponas Lekenstein. Um, Iki 30 gruodžio galite teikti pakeitimus. Balsavimas komitete įvyks vasario mėnesį, na, o plenarėje sesijoje kovo mėnesį 2014. Beje, pakeitimus galite teikti iki gruodžio 3. Ačiū labai ponui Fleckenstein. Na, o toliau galime eiti prie kito klausimo. That the council's position was Noriu priminti, kad tarybos pozicija buvo paskelbta lakučio 21 dieną. Dabar komitete svarstome šį dokumentą ir tek, tarybos patvirtintas tekstas atspindi pranešė, šešėlinių pranešė tarybos sudarytą sutarimą. Dėl šio sutarimo ponios tikau um, rekomendacijos projektas dėl antrojo svarstymo nepateikė jokių pakeitimų galbūt yra kažkokių tai klausimų, gal e, dėl kurių frakcijos norėtų kompromisų, tai jo, toms frakcijoms variantas yra balsuoti taip arba ne dėl šio sutarimo. Silvija Tikau, dabar žodis jums. Domnule președinte, vreau să încep prin a... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti sekretoriatui. Uh, ir šešėliniams pranešėjams už didžiulį jų darbą ir visą paramą dėrybų su taryba metu. Jau daugiau kaip dviejus metus dirbame šiuo klausimu ir dokumentas iš tikrųjų atspindi tas dėrybas, kurios įvyko per keturioms valstybėms pirmininkavus per tą laiką taryboje. Kaip pranešėja, mm, paprašyčiau transporto komiteto ir viso parlamento pritarti šiam susitarimui, kadangi jis visiškai atspindi dėrybų rezultatą. E, kalbant apie sutarimo turinį, nėra reikalo per daug leistis į detalės dėl e, naujų skaitmeninių tachografų funkcijų, išmaniųjų tachografų funkcijų visos tos naudos, kurią suteiks duomenų perdavimas per atstumą, kontrolę ir taip toliau. Aš tik paminėsiu tai, kad parlamentas sugebėjo per šį Mm, reglamentą išsireikalauti, praktiškai priversti valstybės narės sutikti, kad um, kontrolės pareigūnai būtų aprūpinti nuotolinio um, valdymo sistemomis, kad uh, ne vien tik tai transporto sektorius būtų priverstas investuoti į naujosios kartos išmaniuosius tachografus, bet ir kontrolės tarnybos uh, taip pat turi turėti visas galimybės ir patikrinti tą naują naują įrangą. Taip pat parlamentas sugebėjo užsitikrinti, kad būtų nuostatos įtrauktos dėl duomenų apsaugos. Mes galvojame, kad tai yra itin svarbu. Dabar dėl buvimo vietos nustatymo parlamentas reikalavo, kad e, kontroliuojant būtų mm, kad būtų kontroliuojami ne tik tai darbo pradžios ir e, darbo pabaigos punktai, bet ir kitos uh, buvimo vietos būtų nustatomos ir, pavyzdžiui, po trijų valandų vairavimo vairuotojo buvimo vieta irgi būtų fiksuojama. Palidovinio signalo naudojimas bus nemokamas tam tikslui. Toliau išmaniai tachografai bus įdėkti po 36 mėnesių nuo reglamento patvirtinimo, tai yra jie bus jau per tiek, po tiek laiko patekti rinkai. Bet tie 36 mėnesiai bus pradėti skaičiuoti nuo techninių specifikacijų patvirtinimo. Dabar dėl ITS e, išmaniųjų transporto sistemų. E, Tai naujame tekste, kas yra labai svarbu, yra tai, kad pavyko e, mums užsitikrinti, jog būtų tokios nuostos, dėl kurios reikalautų naudoti standartizuotą sąsąją su ITS. Dabar dėl intelektinės nusavybės ir išorės įrangos naudojimo parlamentas reikalavo ir užsitikrino, kad taip ir būtų, jog visi sunkvežimiai nuo nustatytos datos būtų aprūpinti išmaniaisiais tachografais. Tai reiškia, kad e, praėjus 15 metų nuo išmaniųjų tachografų įvedimo, reikalavimo nustatymo, visi sunkvežimiai bus aprūpinti tokiais tachografais, taip pat ir seniai. Ir mm, kontrolės e, tarnybos e, pareigūnų apmokymas bus geresnis, bus sustiprintas, komisija nustatys, koks turi būti mokymo turinys, kokios turi būti nuostatos. Ir dėl laikinųjų kortelių e, mes sustipriname vairuo, e, užnevairuotojų kontrolę. Dabar jiem bus leidžiama naudoti skaitmeninius tachografus ir tokiu būdu jie bus geriau kontroliuojami. Taip pat pagerinome transporto e, įmonių atsakomybę, mm, bet pasiūlymas apjungti vairuotojo pažymėjimą su vairuotojo kortele buvo atmestas, nes buvo nuspręsta, kad dar nepakankamai brandus yra šis pasiūlymas. Dabar dėl socialinių teisės aktų, dėl socialinių nuostatų parlamentas labai kovojo kad šios nuostatos būtų taikomos tik tai profesionaliems vairuotojams. Taigi šis reglamentas nebus taikomas sunkvežimėms iki 7,5 tonų, kuriais yra vežama, vežam, vežamos medžiagos įranga, skirta vairuotojui naudoti savo darbe, kai vairuotojas nėra profesionalus vairuotojas. Ir padidinome leistiną mm, atstumą nuvažiavimą, tai yra 100 km spindulių galima važinėti tokiais sunkvežimiais. Ir dabar net ir kolegos iš Vokietijos, kurie tikrai norėjo dar iki 150, gal iki 200 km padidinti tą spindulį, galėtų irgi pritarti tokiam pasiūlymui, nors 200 km tai jau būtų dvigubas atstumas. Ir tik noriu pabrėžti, kad būtent čia eitų kalba apie neprofesionalius vairuotojus, apie tą išimtį. Noriu pri, priminti nariams, kad kai yra antrojo svarstymo uh, diskusijos, nebegali iš naujo teikti tų pakeitimų, kurie jau buvo nagrinėti per pirmąjį svarstymą. Iš esmės, su pakeitimais, ką gali tik tai padaryti, tai gali tik tai atstatyti iš dalies arba visiškai parlamento pirm, pirmo svarstymo poziciją. Tai Kitaip sakant, jeigu nepriimtina jums ta parlamento pozicija dabar, tai ką padarysi, tokia realybė. Tiesiog norėjau aiškiai pasakyti. Lapkričio 28 diena yra terminas ir jeigu kažkas bandys pateikti naujų pakeitimų, kurie būtų kitokie nei tie, kurie atstatytų parlamento pirminę poziciją, tai jie būtų tiesiog atmesti. Ar dar kažkas nori pasakyti dėl to, ką Silvi pasakė? Jeigu norite, tai taip, tai labai, labai trumpai prašau ir paskui dar komisija labai trumpai. Labai trumpai noriu padėkoti Silvijai už bendradarbiavimą. Mes bendradarbiavome ir dėl skaitmeninių tachografų. Na, galbūt uh, Ne viskas ir pavyko, bet iš esmės bendradarbiavimas buvo sklandus, taigi visiškai galiu pritarti tam, ką ji pasakė. Ačiū. Komisija, gal galite kalbėti trumpai? Tuomet e, komisija vėl patektų e, į parlamento malonę. Ačiū, pirmingai, labai trumpai. E, tekstas suderintas e, tarp tarybos ir parlamento per trilogą ir tarybos iš esmės pirmos arsimo pozicija patvirtinta ir mes tikrai labai lauksime parlamento sprendimo, labai sveikinsime jį, jeigu bus galima sparčiai patvirtinti šį labai svarbų reglamentą. Čia eina kalba apie tai, kad užsitikrintumėm, jog kaip galima greičiau rinkoje būtų pasiūlyti tie naujos kartos išmaniai tachografai, nes tai būtų labai naudinga, būtų galima geriau užtikrinti, jog vairavimo e, darbo laiko taisyklių būtų geriau tai, laikomasi, būtų geresnė kontrolė, būtų geresnės, geresnė sauga keliuose, keliuose, būtų ir vairuotojams geriau ir būtų vienodos veikimo sąlygos visiems visiems šios sektoriaus operatoriams užtikrintos. Taigi mes dėl visų šitų priežasčių labai lauksime mm, parlamento pritarimo šiam pasiūlymui ir noriu labai padėkoti pranešėjai ir šešėlinėms pranešėjams už konstruktyvų darbą šio klausimo. Pirmininkas, dar kartą noriu pakartoti, e, lapkričio 28 diena vidudienis yra terminas pateikti pakeitimams ir taip pat bus balsuojama gruožio 17, super antradienį taip vadinamąjį. O dabar dėkoju pranešiai, daugiau jokių tokių klausimų neturime. Noriu tik tai priminti, jeigu dar reikėjo priminti, kad kitas posėdis įvyks Briuselėje gruodžio 16, pirmadienį 15 valandą ir po to 17 diena mūsų super antradienis. Ačiū visiems, pirmininkas dėkoja vertėjams, gero vakaro.